pelno mokesčių įplaukų. Tai svarbus įplaukų šaltinis, nes e, tai valstybės galėtų panduoti tokias įplaukas į biudžetą investicijoms, užtikrinti mūsų piliečių saugumo sistemų plėtrą. Kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą, būtina suderinti ES mokesčių sistemą. E, įmonėms nustatyti mokestį turi būti teisingi. Tai yra bendros rinkos pamatas. Mūsų tikslas nėra sukurti kliūčių ekonomikos plėtoti, bet e, užtikrinti teisės aktus, kurie leistų plėtotis ir ekonomikai, ir mūsų įmonėms, bei išvengti neseniai mūsų krėtusių skandalų. Šio, šis pranešimas apima daugybę stiprių siūlymų, bet parlamentas kai kurios e, klausimus kitaip sudėlioja, kitaip aspektuoja ir, ir akcentuoja. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Pavyzdžiui, e, pranešime siūloma įmonėms mokėti mokesčius ten, kurios gauna pelną. Mes norime, kad tai būtų privaloma nuostata. E, kad kiekvienoje šalyje didžiosios įmonės mokėtų tokius mokesčius, nes iš liuks liks kitų skandalų žinote, kad e, pernelik dažnai įmonės perkelia e, mokesčių mokėjimą į mokesinius rojus, ten, kurios nevykdo veiklos. veiklos. Dėl e, kitų aspektų komisija teigia, kad 30 procentų palūkanų atskaitimo apribojimo, komisija teigia, kad 30 procentų riba nieko nekeičiame, siūlome tą palūkanų atskaitimo normą fiksuoti 10 procentų. Mūsų frakcija taip pat siūlo numatyti penkių metų laikotarpį, kad per jį įmonės negalėtų mažinti to, tos normos ir negalėtų sukčiauti. Kitas svarbus aspektas tai. E, e, pelno perkelimas įmonių grupėse. Tai aktualu uh, užtikrinant uh, uh, sąžininką konkurenciją. Dar vienas dalykas tai patentų išnaudojimas, e, dirbtinai sumažinti e, pelno dydį, tai ypač e, pavyzdžiui, įmonėms, kurios iš tikrųjų užsieima novatoriškais sprendimais, tai aktualu ir mes siūlome akcentuoti investicijas į mokslinius tyrimus, siekiant užtikrinti teisingą minimalų apmokestinimą bei skatinti technologijų plėtrą. Dar vienas svarsytinas klausimas. Pranešime raginama pradėti diskusijas dėl, e, mokesčių, dėl mokesčio bazės ir suteikti galimybę visoms valstybėms narėms nustatyti e, bent jau 15 procentų pelno mokestį e, šalyse, tai pradėtų kovoti su mokesčių vengimu ir užtikrinti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę. E, komisijos nuomonė ir valstybių narių nuomonė skiriasi ir dėl to uh, situacija yra labai nevienoda. Pavyzdžiui, e, Bulgarijoje tas mokestis yra 4 procentai, o Vokietijoje 12 procentų. Taip pat raginame parengti. Kaip jau sakiau, taip pat koncentruojame bendro konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Ir užtikrinti, kad nebūtų prarandamos įplaukos iš pelno mokesčio. Tai sudėtingas pranešimas, jisai sulaukia įvairių politinių nuomonių, bet mes norime parodyti paliečiams, kad mes galime kažką nuveikti jų naudai. Dirbdami rengiant šį pranešimą, noriu padėkoti visiems šešėliams pranešėjams, padėkoti už vykusias diskusijas bei uh, išreikšti vilti, kad mes rytoj balsuojant patvirtinsime šį pranešimą. Ačiū labai, dėkoju pranešėjai, o dabar žodis Liudekui Minermai ir jis pasisakys APP e vardu. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Norėčiau pasidalinti keletų pastabų. Be abejo, E, dar negaliu užbėgti už akių mūsų frakcijos galtiniai pozicijai. Vakare dar visi susitiksime ir ją aptarsime. Tačiau e, sužinojau prieš keletą minučių, kad buvo pasiekta tam tikrų kompromisų dėl pakeitimų. Turiu pasakyti, kad mane šiek tiek stebina visa ši situacija, tai kaip mes sprendžiame šį klausimą, nes panašu, kad pranešėjas e, nori e, susilaukti paramos savo pranešimui iš e, žaliųjų, GUE, FDD. Tačiau man atrodo, kad tai nėra pakankamai stipri parama, kalbant apie tokį svarbų e, pranešimo projektą. Manau, kad reikėtų kuo stipresnės daugumos palaikymo. Ir Man atrodo, kad mes tikrai turėtume pademonstruoti parlamento vieningumą, pristatant šią nuomonę, jo lab, kad nuo pat pranešimo projekto rengimo aš e, bandžiau įsigilinti į savo kolegų nuomonės e, dėl pranešėjo rengiamo dokumento ir turiu pasakyti, kad galbūt diskusijų, e, tokių konkrečių diskusijų ir nebuvo. E, ir nei vis, į mūsų pastabas dėje nebuvo atsižvelgta. Mums nerima kelia, kad tai, kad kova su mokesčių vengimu, sukčiavimu ir agresyviomis mokestinėmis politikomis mums yra prioritetinis klausimas, tačiau tai nereiškia, kad e, reikėtų tokios direktyvos, kuri būtų nukreipta prieš verslą. Ir panašu, kad e, ši direktyva išaugins mokesčius toms įmonėms, kurios e, kaip tik nesukčiauja mokesčių srityje, nemanipuliuoja, e, E, mokesčiais. Tad manau, mes turime būti įtin atsargus teikdami savo pasiūlymus ir būtent toks ir buvo mano tikslas. E, taip pat e, pranešėjų grupė, šešėlinių pranešėjų grupė prašė pateikti informaciją apie techninius įrodymus, kurie yra surinkti, tačiau nepavyko tos informacijos gauti. Dar dėl A, B, E, F ir H e, punkto, e, taip pat dėl G punkto yra tam tikrų klausimų, pranešėjas apie F ir G klausimus kalbėjo ir kalbant apie tas ribinės vertės, kurios turėtų būti nustatytos ir kalbant apie CFC e, taisyklės, tai būtų galima jas naudoti, jeigu tai būtų susijęta su nacionalinėmis normomis. Tačiau, mm, kalbant apie bendrojo biržo prekių fondo taisyklės, jos turėtų būti taikomas ne visais atvejais ir kalbant apie 25 procentus, tai yra tokia jau viršutinė e, riba, e, kurią peržengus būtų didinami mokesčiai, tačiau dėl to dar abejojame. Na ir vienas svarbiausių kompromisų mums yra B kompromisas. Tai yra susiję su. Mm, palūkanų atskaitimo apribojimo taisyklę. Ir man atrodo, kad yra mažiausiai keletas e, argumentų, kurie palaiko komisijos išsakytą poziciją ir tarybos dabartinę poziciją. Visų pirma, netiesa tai, kad 30 e, procentų riba nieko nepakeis. Na ir kaip jau minėjau, tiek ir pranešėjai, tiek ir frakcijai pateikiau nuorodą į galutinę BPO ataskaitos versiją Ten kalbama apie konkrečius procentus. E, ir kurie rodo, kad trečdalis įmonių, kurios e, galimai sukčiauja, mm, turės mokėti aukštesnius mokesčius. Nu, kalbant apie EBPO e, numatytą ribą, tai yra 13 procentų, man atrodo taip pat tikrai nemaža riba. Dar vienas dalykas, į kurį turėtume atsižvelgti, yra tai, kad Europoje nemažai mm, paskolų teikiama finansuoti įmonėms, siekiant finansuoti e, tas būtinas investicijas e, ir nemažai mm, įmonių taip pat plečiasi panaudojamos kreditus. Na ir kalbant apie palūkanas, E, apie galėjimą jas panaudoti, gali būti, kad tiesiog sumažės galimybės gauti pelną. Ir aš pasitiksinau tos duomenys, pamačiau, kad gal jeigu būtų naudojamas 10 procentų tas limitas, tada jos negalėtų pasinaudoti iš palūkanų gaunamomis pajamomis verslui plėsti. Taip pat su šešėliniais pranešėjais kalbėjome apie tai, kad ES yra ne vien tik eurozono šalis. E, šiuo metu jose yra itin mažos palūkanų normos Ir aš susipažinau su duomenimis pateiktais kitų e, valstybių narių ir pavyzdžiui Rumunijoje pastebėjau, kad e, e per pasarosius dešimt metų kasmet vidutinis e, palūkanų dydis buvo apie 20 procentų skiriamas įmonių finansavimui. E, Iki 13 metų tai buvo virš 10 procentų ir gana akivaizdu, kad be abejo tokie um, e, palūkanų uh, kaštai nebus padengti, jeigu nustatysime įtin e, žemą viršutinę ribą, o kalbant, pavyzdžiui, apie Lenkiją, uh, ten bankai taip pat viršė 6 procentų ribą ir man atrodo, kad mums reikėtų gana griežtos pozicijos šiuo klausimu, taip pat reikėtų be abejo atsižvelgti ir ekonominius procesus ir man atrodo, kad uh, E, pranešėjo pasiūlyta pozicija tikrai nėra pagrista, tad negaliu rekomenduoti savo frakcijai jį paremti. Ačiū. Sanderlands, prašau. Kalbėsiu vokiškai. Darau išvadą po pranešėjo pasisakymo, kad uh, kol kas nėra pasiekta kompromiso su didžiosiomis frakcijomis ir šiandien vakarai neklysiu dar vyks dėrybos. Norėčiau, kad būtų pasiekta plačiausio įmanomo sutarimo. Tačiau dabar ir gali būti, kad šiandien svarstamas kompromisas jau šiandien vakare arba rytoj taps visai kitokiu. Atsižvelgiant į visą tai, nemanau, kad rytoj mes turėtume dėl, jo, dėl to pranešimo balsuoti, nes, kaip sakė pranešėjas, tai labai sudėtingas techninis pranešimas, mes turėtume susipažinti su kompromisais iš anksto. Uh, nes jei jūsų lauksime aš šiandien vakare arba tik rytoj negalėsime atlikti savo kaip parlamento narių darbo. Siūlau balsavimą atidėti, kad nariai bent jau turėtų galimybę perskaityti tai, už ką jie balsuos. Ačiū už jūsų nuomonę. Darbo tvarkė jau patvirtinta ir balsavimo data nepasikeis. Mano nuomonė labai svarbu, kad parlamentas laiku patvirtintų savo poziciją prieš Ekofinui, e, paskelbent savo poziciją šiuo klausimu, bet žinoma, mes stebėsime, kaip rutuliosius diskusijos e, tarp frakcijų. Ir kaip suprantu, e, vienas arba du kompromisai dar gali pasikeisti E, visi kiti kompromisai turėtų būti tokie kaip išdalinti. Ir galbūt per vyksančias diskusijas dar kai kas bus e, suderinta, kad didesnė dauguma juos palaikytų. Ir aš asmeniškai nepalaikyčiau jūsų siūlymo, nes labai svarbu, kad parlamentas. E, patvirtintų savo poziciją. Bet kokiu atveju diskusijas turime baigti, nes darbo tvarkė jau patvirtinta, diskusijos vyksta. Nežinau, kokia bus pranešėjo nuomonė po šio, kokia bus pranešėjo pozicija po, šios, po šio keitimosi nuomonėmis. Bet e, klausimą turėsime išspręsti šiandien. Dabar diskusijos baigsis ir paskui išklausysime pranešėjo pozicijos ponia Langė, prašau. Norėčiau paremti poną Lukę. Negalime tiesiog balsuoti prieš tai neperžiūrėję kompromisų, ypač atsižvelgiant į tai, kad ką tik buvo e, žalioji savaitė ir jeigu kompromisų dar nėra, mes tiesiog negalime balsuoti, nesame pasirengę balsuoti. Ačiū ponė Langė. Bet man atrodytų labai keista. Paprastai diskusijos vyksta dieną prieš balsavimą. Kokia diskusijų prasme, jeigu jos yra visiškai nenaudingos, negalime viską iš anksto nuspręsti, galime atsisakyti diskusijų galimybės prieš balsavimą, jei seksime šią logiką diskusijos yra galimybė vieniem kitus įtikinti. Todėl siūlyčiau diskusijas baigti, išklausyti e, pranešėjo pasiūlymų, jei su tais pasiūlymų po šio keitimosi nuomonėmis, bet kaip ten bebūtų, patvirtinta darbo tvarkė galioja. Ir aš Dar kartą noriu pabrėžti, kad parlamentų labai svarbu laiku patvirtinti savo poziciją, kad taryba bent jau ją perskaitytų, ponė Balsai. Aš jaučiuosi puikiai pailsėjęs po praeitos apygardų savaitės ir esu gerai nusiteikęs. Bet noriu uh, pasakyti, kad aš suprantu, ko ponas Liukė prašo ir kam pritarė ponas Langė. Ir pirmininkė, e, pasiūlyčiau štai ką. Koordinatorių sprendimas, pagal kurį jeigu iki pirmadienio 5 valandos vakaro nėra kompromisų parengtų ir balsavimo sąrašo, tuomet balsavimas kitas dieną negali įvykti. Toks e, koordinatorių sprendimas yra ir todėl aš oficialiai APP frakcijos vardu noriu pranešti, kad mes taikysime tuos sprendimus, kuriuos esame prieėmę. Ačiū, Burhartai. Kaip suprantu, esame gavę kompromisų tekstus, juos gavome iki 15 valandos šiandienos. Na ir jeigu kuri nors politinė frakcija, šiuo atveju jūsų politinė frakcija kreipėsi į pranešėją ir prašo jį keisti kompromisus po diskusijų ir jei pranešėjas su tuo sutinka, aš neįsivaizduoju, dėl kokių priežasčių frakcija galėtų prašyti keisti kompromisus, kurie patikti ir tuomet galėtume svarstyti galimybę nebalsuoti, bet vėlgi kompromisai pateikti laikantis visų naujų taisyklių. Diskusijos dabar vyksta, jos dar nesibaigė. Todėl man sunku būtų priimti sprendimą dabar diskusijų viduryje. E, jūs tvirtinant darbo tvarkę šio klausimo nekėlėte, nes aš atsiklausiu, ar, ar darbo tvarkė tvirtinama, ji buvo vienbalsiai patvirtinta. Ir kaip suprantu, dabar yra pateiktas kompromis, pateikti kompromisiniai tekstai ir kaip suprantu, ponas Niedermayer dabar paprašė kažką pakeisti, bet dar nežinau, ką pasakys pranešėjas. Todėl siūlyčiau dabar diskusijas baigti, priimti sprendimą diskusijų pabaigoje. O darbo atvarkė jau patvirtinta. Dėl jos balsavome prieš keletą minučių ponas Liūnės. Prašau. Visų pirma, šio klausimo paskui kaip šešėlinis pranešėjas pasisakysiu. Noriu pakartoti pono Liukės ir pono Balco uh, išsakytą nuomonę. Tai yra šešėlinių pranešėjų susitikimas. Aš kalbu kaip AKR pranešėjas. Ir, kaip, o sutarimas apima daugiau nei vieną ar du kompromisus. Nėra taip, kad tik reikia kažkokius niuansus suderinti. Darbo dar lieka tikrai daug, jei pranešėjas nori užsitikrinti plačią daugumą balsuojant. Ir todėl aš taip pat norėčiau akcentuoti tai, ką pasakė ponas Liukė ir ponas Balas. Ponas Kalvė Šambum. Kalbėjau dėl darbo atvarkės, o dabar kalbėsiu kaip šešėlinis pranešėjas jei toliau šį cirką tęsėme, noriu, kai ką pas, pa, noriu pakomentuoti pasiūlymo turinį. Nes manau, kad tai, ką dabar matome, yra štai, kas pirminis komisijos pasiūlymas buvo. Uh, su trūkumais. Būtent todėl tą pasiūlymą na, pasigavo kairiosios frakcijos. Tai nėra iš esmės pasiūlymas dėl BKPMB. Todėl paraginčiau kairiasias frakcijas sąžininkai pasisakyti, kokiu motyvu vedamos jos e, palaiko šį pranešimą. Jeigu jūs nenorite kovoti su mokesčių vengimu, o tiesiog nubausti visą verslą, tai atvirai tai ir pasakykite reikia nepamiršti verslo klimato. Jeigu manote, kad verslo klimato ES ir mūsų tar patrauklumo tarptautiniu mastu nereikia gerinti, tai taip ir sakykite. Jei manote, kad e, didžiosios valstybės turėtų turėti pranašumą prieš mažasias, tai irgi turite tai pasakyti. Todėl šiandienos diskusijose turime aptarti daugybę klausimų. Ir aš, kaip ir ponas Niedermayer, esu sunerimęs dėl to, kokia kryptimi viskas e, eina. Visų pirma, turime grįžti prie šių diskusijų esmės. O tai, norėčiau dar kartą pabrėžti, yra kova su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Tai yra svarbiausias mūsų prioritetas ir AKR frakcija tuo yra tvirtai įsitikinusi. Džiaugiuosi, kad valstybės narės jau susitarė dėl e, rekomendacijų gyvendinimo po svarstymo, po e, BKMP pranešimo svarstymo. Jei visi mokėtų e, mokesčių sąžiningai, tuomet mokesčiai sumažėtų visiems. Antra, ES nėra sala, mes esame pasaulinis veikėjas ir egzistuoja aiškus tarptautiniai susitarimai EBPO kontekste šiais klausimais Komisija nori dabar žengti žingsnį priekin ir numatyti įsipareigojimus, kurie apimtų daug plačių, nei vien EBPO kontekste. Ir siūlomos priemonės nėra įtrauktos į EBPO veiksmų planą, kai kurie tų pasiūlymų virto minimaliais standartais. Turiu pasakyti, kad mane šiek tiek nuvylė komisijos pasiūlymas, nes jis mina daug toliau nei tai, e, ką ragino dėkti EBPO ir taip pat dėl to, kad tai pakenks e, Europos įmonių konkurencingumui. Taip tikrai nutiktų, jei gyvendintume tą planą, kuris yra siūlomas šiuo metu, nes pranešėjas nori nueiti dar toliau negu Europos komisija. Jūsų pasiūlyti kompromisai, manau, nesulauks e, plačios daugumos. E, Ir manau, kad tai yra kairiųjų frakcijų parlamente norų sąrašas. Pavyzdžiui, jūs norite apriboti e, palūkanų atskaitimo apribojimą 10 procentų, manydami, kad e, 28 procentais, manydami, kad įmonės mokės daugiau mokesčių. Ar manote, kad 38 procentai įmonių užsima sukčiavimu, turite rimtai tai pažiūrėti reikia suvokti, kad e, jūsų pasiūlymai e, nubaus ir tas įmonės, kurios sąžininkai dirba, ypač nukentės MVI. Ketvirta, aš manau, kad jūs aiškiai palaikote didžiasias valstybės narės prieš mažasias valstybės narės. Ir mano paties šaliai, Belgijai, šis pasiūlymas būtų nenaudingas. Pavyzdžiui, siūlymas, kad atskaityti, apriboti palūkanų atskaitimą Tai reikštų, kad įmonės turėtų galimybę atskaityti 30 procentų grinojo pelno. Nestebėtina, kad tokį pasiūlymą patikė viena iš didžiųjų valstybių Vokietija, o jūs siūlote tą pasiūlymą e, paremti visoms šalims. Man atrodo, kad pirminis pasiūlymas buvo apmokestinti pelną ten, kur vykdoma ekonominė veikla. Ir man atrodo, kad čia jau stebime stambiųjų politinių jėgų žaidimą ir jūs. E, veikiate tik kai kurių valstybių labai, bet nebūtinai siekdamas užtikrinti tinkamą bendros rinkos veikimą. Ir galiausiai, pirmininkė, negaliu nusikratyti e, minties, kad dėl šio pasiūlymo bendrai bus pakelti mokesčiai. Turime sąžiningai tai vertinti. Komisija pasirinko kryptį, kuri yra nepalanki mažoms įmonėms ir pagreitis e, po Panamos ir Luksemburgo skandalų yra panaudojamas didinti mokesčius ir suvienodinti mokesčius. Ir, ir tai, tai pakenksime tiems, kurie bando padėti mažosioms įmonėms. Reikia. Na ir prieš metus, kal čia kalbėjome apie Junkerio investicijų planą ir visi sutarė, kad uh, mūsų siekis užtikrinti, kad Europa būtų patraukli investicijoms ir čia būtų sukuriama darbo vietų. Jūs raginate balsuoti už pranešimą, dėl kurio sumažėtų darbo vietų. Aš tikiuosi, kad visi supranta, dėl ko balsuoja, nes tai, ką parlamentas nusprendžia, su to susipažįsta išorės pasaulis. Kalbėtoje pirmininkas nutraukė. Ponas Kalvė Šambum dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu Aldės frakcijos vardu, kalbėsiu trumpai ir norėčiau pasakyti, kad be jokios abejonės norime nusiųsti labai aiškę žinę. Manau, kad e, visuomenė ypač laukia tokios žinios po pastarųjų įvykių ir kad to žmonės iš mūsų tikisi po to, kai komisija parengė savo pasiūlymą. Taigi norime nusiųsti uh, rimtą žinę apie tai, kad mes mm, imamės e, silpnųjų vietų, bandame užpildyti spragas mokesčių vengimo srityje. Mums reikia ne tik e, bandyti užpildyti tas spragas, bet imtis bendrai mokesčių vengimo. Visų pirma, sukuriant naujas sąlygas, kurios e, būtų žingsnis, esminis žingsnis priekin savo turiniu. Kitas svarbus dalykas didelė parlamento dauguma turėtų patvirtinti, pritarti šiai pozicijai. Ir mes, Alde frakcija, norėtume pasiekti poros dalykų. Kaip visi žino, skaičius galime panaudoti, kad įrodytume bet ką. Tačiau galiausiai tenka priimti politinius sprendimus dėl EBPO parengtų studijų. Ir todėl mūsų frakcija visada pasisako už e, griežtesnius reikalavimus. Bet mes žinome, pasisakysime už e, tinkamiausią susitarimą. Svarbiausias e, nesutarimo klausimas tai palūkanų atskaitimo apribojimas. Mūsų frakcija pateikė pasiūlymą, siūlydama, kad ta, ta riba būtų 10 procentų. Paskui e, taip pat kom, kom, kom, siekdami kompromiso sutarėme, kad tokia nuostata galiotų penkis metus. E, tai reikštų, kad neliktų tam tikrų paskatų Mūsų frakcija mano, kad bet kokie siūlymai didesni nei 20 procentų mm, būtų tinkama žinia, kurią norime nusiųsti, mes būtume linkę eiti iki 20 procentų, bet mes nenorėtume, kad pranešėjas būtų visiškai nelankstus ir kad siektų tik tai to bendro sutarimo 10 procentų pagrindų. Toliau patentų klausimas ir galimybė pateikti iškreiptą informaciją apie investiciją. Žinoma, mes norime su tokiamis tendencijomis kovoti. Tačiau tai, tokios galimybės turi būti labai aiškiai apibrieštos. Ir mūsų nuomonė būtų nenaudinga, jei ši proga būtų išnaudota dar kartą pakritikuoti verslą, juk viskas susiję ne su tuo. Taip pat negalime e, nurodyti, kad kažkokios datos, kad, ta, kad tos priemonės galioja tik tam tikros datos. Toliau sąlyga dėl pakeitimo. E, kalbame apie 25 procentus, bet manome, kad e, bendra vienoda norma e, būtų primtinesnis sprendimas nu, nu tarp 10-15 procentų. Žinoma, būtų naudinga, jeigu tas klausimas būtų svarstamas diskusijose. bet geriausia būtų bandyti susitarti, nes nėra magiškų skaičių, ar tai būtų 10, 15 ar 25. Ekonomika yra daug sudėtingesnė ir, ir yra galimybė viską peržiūrėti praėjus metams. Jau baigėsi man skirtos penkios minutės, bet tikrai manau, kad yra galimybė susitarti, parengti gerą politinį tekstą, kuriam pritartų dauguma. Tačiau neturėtume leisti e, šio sprendimo interpretuoti kaip nukreipto prieš verslą. Tuo pat metu nenorime, kad įmonės būtų priversos mokėti daugiau mokesčių, bet norime kovoti su mokesčių vengimu. Tai reiškia, kad kažkas turės mokėti daugiau mokesčių. Well, I welcome that there's some degree of... Na, džiaugiuosi, kad uh, emocingai diskutuojame dėl mokesčių politikos čia salėje. Bet nepamirškime ir sveiko proto. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Manau, kad e, yra labai daug priežasčių, ne vien tik tai dėl Luksemburgo ar Panamos skandalų, daugiausiai tai susiję su pinigų plovimu, iš tiesų e, užtikrinti, kad būtų rezultatai, nes piliečiai to tikisi iš mūsų ir čia turėtumėm sutelkti savo pajėgas. E, Ir e, galbūt norėčiau paprašyti pirmininko, jeigu jis galėtų šiek tiek e, užtikrinti daugiau tvarkos salėje. Dėkui. Pirmiausia, su visa pagarba kolegoms iš ACR ir APP frakcijų kova su mokesčių slėpimu ir vengimu būtų nu, nukreipta prieš e, verslą, nes aš neįsivaizduoju, kaip jūs įsivaizduojate, koks būtų verslo modelis daugumos ES e, bendrovių, nes iš tiesų, ką pranešėjas čia siūlote, tai tinka tai, ką rekomenduoja BPO. Praeitą savaitę lankiausi Vašingtonė su kolegomis ir, e, ir pranešėjo pasiūlymas aprema daug sričių ir iš tiesų tai visiškai atitinka tai, kas diskutuojama JAV. Ką, ar, ar JAV, ar BPO yra nusiteikę prieš verslą, ar kas nors čia salėje yra prie, nusiteikę prieš verslą ir iš, ties, iš tiesų pranešėjas visiškai tinkamai E, siūlo apriboti mokesčio atskaitimo iki 10 procentų iki mokesinių pajamų, tai patvirtino ir JAV išto e, departamentas. Ir e, iš tiesų jie netgi siūlo eiti dar toliau, kadangi JAV bendrovės labiau finansuojamas yra iš akcinio, akcinio kapitalo, bet tai atitinka tai rekomenduoja BPO. Mes taip pat pritartumėm tam, kad riba būtų nustatyta 15 e, procentų, kad e, bazinis e, mokestis būtų nustatytas ir atitinkamai apmokestinama valstybėse narėse dėl hybridinio atitikimo. Iš tiesų pritarėme tam ir manome, kad labai teikiama, kad tai taip pat turėtų būti privaloma ir trečiosiam šalim. Taip pat pritarėme tam, kad e, aiškiai kalbama pasiūlymą apie apmokestinimą prie šaltinių, to reikalavo ir mano frakcija, kadangi e, Europos e, Sąjunga, Europos komisija tai nuolat kartoja valstybėm narėm, nes tarkim yra valstybių narių, narių kaip Niderlandai pavyzdžiui, Iš tiesų, pinigai atvyksta kaip į oro uostą ir po to keliauja į mokesčių rojus, kur norėtumėm daugiau ambicijų galbūt. Tai kalbant apie patentus ir inovacijas, čia norėčiau pacituoti BPO ir tarp parlamentinėme sutikime dalyvavome, kur tai buvo minėta. Taksut komitetas dalyvavo Paryžyje ir iš, tie, iš tiesų ten buvo pasakyta, kad tai būtų netinkama politika, tą patį pasakė ir, ir JAV išdo atstovai ir mes norėtumėm, kad laipsniškai būtų būtų panaikintas e, nuostatos dėl patentų ir inovacijų. Iš tiesų, pavyzdžiui, netgi e, Vokietijos vyriausybė yra sakiusi, kad e, jeigu tos nuostatos būtų taikomos patentams, inovacijoms, tai iš tiesų ne, nepaskatintų to yra ribojančios taisyklės, tai turėtų būti taikomos honorarams, licencijų mokesčiams. Uh, nes iš tiesų čia e, yra galimybės piknaudžiauti ir manome, kad jeigu paskirties e, šalis atitinkamai neapmokestina, tai iš tiesų čia turėtume nustatyti ribą atskaitomumo tokių licencijų mokesčių, bet bendrai paėmus mus visiškai tenkina tai, ką pasiūlė pranešėjas. E, mes esame pasiryžę veikti taip, kai tai atitiktų daugumos piliečių interesą, esame pasiryžę ieškoti kompromisu ir tikimės, kad apie tai pagalvos ir kitos frakcijos, žvelgdamos į akis tiems, kurie sąžininkai moka mokesčius ES. Ačiū pirmininkė, kalbu Įbe vardinis negali dalyvauti. Norėčiau trumpai tik pasakyti, kad čia tikslas yra ne nedidinti mokesčių bendrovėms, nes iš tiesų kenkti ekonomikos veikimui, iš tiesų siekiama tik tai užpildyti tas spragas, kuriuom dabar naudojamas yra. Iš tiesų, ir iš tiesų džiaugiuosi taip, kaip dirbo Europos parlamentas siekdamas sutarimo. Svarbiausia, kad mes atspintėtumėm piliečių nuomonės, netgi jeigu kartais tarpusavę nesutarėm. Aš manyčiau, kad vis dėlto yra toks mūsų kaip politikų darbas. Pirmiausia, kalbant apie esmę, norėčiau tradiciškai padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą rengiant šitą dokumentą. Šis klausimas labai svarbus. Ir ir pagrindinis parlamento tikslas yra pasiūsti aišku signalą tarybai, kad reikia patvirtinti labai ambicingą pasiūlymą, kad iš tiesų galėtumėm kovoti su mokesčių, mokesčių vengimu ir stempimu ir kad būtų panaikintos spragos, kad būtų galima toliau tęsti žalingą praktiką. Vis dėlto esam pastebėję signalų, kad taryba silpina savo poziciją, kaip tik tai todėl parlamentas turi užimti stipresnę poziciją. Esame pasiekę kompromisų, kur galbūt ambicijų lygmens yra, tink, yra tinkamas, o kai kur galbūt nepakanka ambicijų iš tiesų. Parlamentas turėtų reikalauti, kad uh, dukterinės e, įmonės kitose šalise galėtų būti apmokestinamos ES, čia yra pagrindinė valstybė, kad tai būtų e, taikomas auditinis ES valstybių narių mokestis. E, manytumėm, kad 15 procentų turėtų būti taikoma tokiais atvejais. Taip pat matome, kad parlamentas turėtų laikytis tvirtos pozicijos dėl gabritinių netikimų, kad nebūtų galima kurti bendrovių, remintis tokia apibrieštim, kad tai būtų pasinaudojama kaip spraga, kad būtų galima mokėti, nemokėti mokesčių. Mes turėtumėm būti už laipsnišką nuostatų dėl parlamento panaikinimas. Iš tiesų tai pa, patvirtina ir komisijos, ir TF tyrimai, kad tai yra neefektyvu, kad tai yra mokesčių vengimo priemonė. Nesutarėm dėl kai kurių kompromisų, pavyzdžiui, dėl palūkanų atskaitimo, mes turėtumėm laikytis to, ką siūlo BPO. Toliau, dėl nuolatinės buveinės, buveinės mes norėjome, kad E, taip pat, kad informacija apie e, įmonių pelno mokesčius būtų viešai skelbiama, tai turėtų būti atspindėta e, kompromisuose. Toliau dėl slaptumo mes turėtumėm siekti sudėtingesnio mokestinių rojų apibrėžimo ir turėtumėm vengti išimčių taikomų finansiniam sandoriam. Tad bendrai paėmus mes manytumėm, kad taryba leidžia bendrovėms apibrėžti naują mokestinį e, režimą. Taip pat matome, kad valstybės narės gina tam tikras e, mokestinės e, spragas, kurios pačios sukūrė siekdamos, kad bendrovės steigtųsi jų teritorijoje. Iš tiesų mes, kaip parlamentarai, turime stiprinti komisijos pasiūlymą, kad būtų pasiektas uh, ligmuo, uh, kuris iš tiesų išsklaidytų piliečių uh, abejonės. Tad kritikos galime išsakyti nemažai, bet vis dėlto pritarsime pranešimui, nes manome, kad svarbu, kad šioje dauguma tam pritartų. Uh, iš tiesų galima daug pagerinti pradinį uh, pasiūlymą ir tokiu būdu nusiųsti stiprų signalą tarybai. Thank you. Uh, I don't see the FTD colleagues. Ačiū. Nematau kolegų iš FDD. Toliau galiu suteikti žodį NF. Nematau atstovų. Norėtumėt kalbėti savo frakcijos vartu? Ne? Gerai, žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Kaip girdėjote, mes visi siekiame kovoti su mokesčių vengimu. Kairiųjų ir dešiniųjų siūlomi metodų šiek tiek e, skirtingi. Pabandysiu apibendrinti. Bandžiau apibendrinti tai kompromisuose, tačiau tai nėra, e, nėra magiško sprendimo. E, kompromisų tekstai buvo išsiusti penktadienį. Jeigu dar vyksta diskusijos dėl jų, tai taip yra dėl to, kad aš per tą liekantį laiką bandau e, pasiekti plačiausio įmanomo sutarimo, ypač su APP, ne, bet, bet taip pat ir su kitomis frakcijomis parlamente, jeigu kas nors pasikeis mastu, kaip ponas Niedermayer ir, ir sakė, tas pats tokia pati situacija šiek tiek ir mane. Šiandien vakarė yra susidalina susitikimas, žiūrėsime, kas vyks. Bet pakeitimai galbūt lies tik tai tuos e, skaičius minėtus, atskaitimo lygį, kitus skaičius, bet nepasikeis esminis pasiektas kompromisas ir aš tikiuosi, kad mes rytoj sėkmingai balsuosime. Ačiū. Thank you very much. Uh, I think this has been an important uh, exchange of views. Ačiū. Manau, kad šis apsikeitimas nuomonėmis buvo reikšmingas ir uh, tikiuosi, kad uh, remiantis uh, tuo iš tiesų pasieksime tvirtą parlamento sutarimą. Panas Niedermayer, prašom. Būtų reikėtų šiek tiek uh, tesnio paaiškinimo dėl to, ką siūlo pranešėjas. Uh, kadangi jeigu balsuosime dėl kompromisu, dabartinė redakcija greičiausia tai nesusilauks didžiosios daugumos palaikymo, nes atrodo, kad e, bent jau trys e, frakcijos na, kalbėjo e, apie tai čia, kad jų norus neatsižvelgti yra. Tai iš tiesų gali būti, kad reikės pakoreguoti tam tikrus kompromisus, bet šiaip galbūt tiesiai į rytoj balsuoti gali būti šiek tiek rizikinga. Uh, nežinau, ką e, siūlė pranešėjas. Mano supratimu, pranešėjo pasiūlymas yra toks. Remiantis poziciją išreikštą šiuose diskusijose, konkrečiai e, jūsų, dabar reikės toliau su, su jumis kalbėtis dar apie uh, palūkanų normos, aišku, yra balsavimo sąrašas, yra pasiūlymas dėl kompromisų, tai iš tiesų būtų turbūt visai pagrista eiti balsuoti remiantis tuo, vadovaujantis vidaus taisyklėmis, turint galvoje, kad nėra jokios taisyklės, kuri nurodytų nurodytų tai, kad negalima balsuoti, jeigu nėra džiusios daugumos. Iš tiesų remintis e, tuo, kad dabar turim kaip pagrindų, galima balsuoti, tačiau, kaip suprantu, pranešėjas bandys užsitikrinti didžiosios daugumos palaikymą. Iš tiesų aš galiu tik tai paskatinti politinės frakcijas siekti bendro sutarimo dėl kai, kai kurių uh, klausimų, kuriuos pranešėjo dėmesį atkreipė kai kurios frakcijos. Aš girdėjau, kad dvi, pra, dvi frakcijos, ne, ne trys frakcijos kritiškai vertino kompromisą. Ir e, nebuvo pagrindo kištis mūsų darbą pagal darbą, tai aš manau, kad iš tiesų teigiama yra tai, kad buvo atkreiptas dėmesys, kuriuos kritikuoja mūsų elementus, kad visiems būtų Tai aišku ir svarbu, kad parlamentas būtų matomas kaip institucija, kurie tvirtai laikosi yra rimtai nusiteikusi gyventi kovos su mokesčių vengimu darbo atvarkę. Politiškai tai labai svarbu, dabar galime baigti diskusijas, kai suradome politinės frakcijos posėdžiau šį vakar ir jos turės galimybę įvertinti balsavimo sąrašą šį vakar. Ir uh, Tuomet galėsime laukti diskusijų dėl tų klausimų, dėl kurių gatinai nesutarta tarp e, pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Dabar baigiame diskusijas. Pone Slūkė, prašom. Much, speak... Ačiū pirmininkio, kalbėsiu angliškai, kad būtų galbūt šiek tiek lengviau bendrauti. Jeigu teisingai supratau, tai ką sakė ponas Vets, kad e, iš tiesų buvo uh, e, uh, primtas koordinatorių sprendimas, kad kompromisai turi būti parengti šiandien iki 3 valandų ir atrodo, kad yra tokių kompromisų, kuriem e, nepritarė didžioji dauguma, bent e, kai kurios frakcijos teigia, kad tai yra sutarti kompromisai, kitos teigia, kad ne. Iš tiesų, jeigu vakare tarpusavė kalbėsis EPP ir e, SND ir kompromisas pasikeis, tai mažesnės frakcijos bus paliktos nuo šalytai, nežinosime, dėl ko balsuosime rytoj. Jeigu nežinome to, šiandien penktą valandą iš tiesų čia pažydžiama tai, dėl ko susitarė koordinatoriai, taigi aš siūlyčiau, kad e, balsavimas rytoj būtų atidėtas, kad e, e, visos frakcijos, ne tik didžiosios šiame komitete, galėtų apsispręsti, galėtų pasitarti dėl galutinio kompromiso varianto ir galėtų balsuoti remdamėsi visą informaciją. Bet. Ačiū, ponė Lukė. Galiu tik tai pakartoti tai, ką pasakiau yra kompromisų sąrašas, balsavimo sąrašas, diskusijos įvyko, diskusijų tikslas buvo taip pat pasiaiškinti, ar nereikia dar šiek tiek pakoreguoti tai, kad būtų didžioji dauguma. Aišku, tai reikia daryti skaidriai, atvirai ir, kaip suprantu, uh, kai tai gali būti susiję tik tai su vienu ar keliais kompromisais. Aišku, pamatysime rezultatus rytoj ir aišku, komitetas visiškai gali vertinti situaciją ir nuspręsti, kaip elgtis toliau. Bet kol kas nustatėme darbo tvarkę, kokia turi būti, vyko diskusijos, tad galiu tik tai baigti šitas diskusijas o rytoj prasidėjus posėdžiui įvertinsim situaciją. Bet dabar sprendimas mano yra toks ir galime įti prie kitų darbo tarkės klausimų. Dėkui. Point five. Kągi, penktasis darbo tvarkės klausimas, viešasis klausimas dėl Europos indėlių garantijų sistemos. Tikrai labai svarbus klausimas bus aptariamas šiame viešajame klausime. Tema yra ypatingos svarbos, tad norėčiau pasveikinti visus atvykusius, taip pat mūsų šiandienos prelegentus, prieimusius mūsų pakvietimus. Džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų šiandienos diskusijas. Na ir kolegos, jeigu norite paplepėti tarpusavyje, prašysiu išeiti už salės durų, o dabar norėčiau padėkoti visiems mūsų garbiems svečiams. Jie prisidės prie mūsų šiandienos diskusijų, kurių metu kalbėsime apie tokį svarbų mūsų bankų sąjungos komponentą susijusi su e, Europos pinigų sąjungos stiprinimu. Na ir atleisti, kad šiek tiek vėluojame, nedelsdamas norėčiau suteikti žodį pranešėjai Ester Langer. Ačiū, ponė pirmininkė. Turbūt suprantate, kad tikrai nemažai norėčiau pasakyti šiuo klausimu, tačiau kadangi 20 minučių vėluojame pradėti klausimą, e, pasistengsiu kalbėti glaustai, nes nenoriu atimti tokio brangaus laiko iš mūsų prelegentų. Na ir šį klausimą sudaro dvi pagrindinės dalis. Pirmoji dalis kalbės apie tai, kaip turėtų EDIS arba Europos indėlių garantijų sistema um, atrodyti ir veikti galutinėje fazėje, o antrojoje klausimo dalyje kalbėsime apie tai, kokių žingsnių dar reikia prieš perinant prie tos galutinės fazės. Uh, Na ir man atrodo, tikrai bus puikiai galimybė aptarti šios svarbius klausimus. Tad tiek trumpai iš mano pusės, o dabar tikiuosi suteiksite žodį mūsų svečiams. Ačiū, ačiū labai. Na ir nedelskime, pereikime prie pirmosios klausimo sesijos. Jos tema skamba taip, kaip EDIS sistema funkcionuotų galutinėje stabiliojoje fazėje Tikrai įdomus klausimas ir pirmiausia suteiksiu žodį Dirkupiai. Jis yra Europos draudimo dra... indėlių draudėjų forumo pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Gautieri. Labai džiaugiuosi galėdama šiandieną būti čia. Ačiū, kad pakvietėte į ekon organizuotą klausimą. EFDI, kurią atstovauju yra tarptautinė nepelno siekianti organizacija, registruota Belgijoje, 2002 metais buvo jie įsteigta ir mes atstovaujame visus e, indėlių draudikus Europos Sąjungoje, tas 38, 28 schemas, taip pat Norvegiją, Islandiją ir Lichtensteiną. Na ir ES nėra tokios schemos, kuri nebūtų atstovaujama EFDI. Ir EFDI tikslas yra prisidėti prie finansinės sistemos stabilumo kūrimo. Tad mes glaudžiai bendradarbiaujame su Europos komisija. Na ir turbūt suprantate, kad EFDI neturi tokios galtinės pozicijos dėl to, kaip EDIS turėtų veikti toje galutinėje e, fazėje stabiliojoje fazėje, tačiau pabandysiu pasidalinti mūsų išvalgomis, savo asmeninę nuomonę ir e, iš esmės bandysiu atspindėti EFDI savo atstovaujamos organizacijos nuomonę. Taip pat yra parengtas oficialus EFDI dokumentas dėl EDIS. Jis buvo pateiktas EKON komitetui, tad galite uh, E, su, su tuo dokumentu susipažinti, jis buvo pateiktas ekon komiteto nariams. Na ir iš pradžių aš labiau norėjau kalbėti antrojoje klausimo dalyje, nes man atrodo, kad įdomiau būtų kalbėti apie tuos žingsnius, kurių reikėtų imtis, kalbėti apie tą e, galutinę fazę. Na ir Dabar, kalbėdama šioje dalyje, nesu tikras, kada pasieksime tą galutinę fazę, kiek reikės pastangų į tai įdėti, tačiau, kadangi jau esu paskirtas pasiskyti šiuo klausimu, pabandysiu tai ir padaryti. FD pozicija yra gana e, griežta, tvirta, jos laikosi visi FD nariai ir mes nekartą pabrėžėme, kad būtina atlikti poveikio vertinimą ir konsultuoti su visuomenė, tačiau tai nebuvo atlikta. Na ir kalbant apie tą tokią EDI specifiką, mes manome, kad poveikio vertinimas, kurį atliko komisija 2010 metais, dėje nėra e, toks poveikio vertinimas, kuris tarnautų kaip tinkamas e, teikiamo komisijos pasiūlymo pagrindas. E, trūksta informacijos apie perkelimą nacionalinius teisės aktus. Taip pat reikėtų atsižvelgti į SSM, SRM Ir kalbant apie teisinę sistemą, visi turbūt suprantame, kad tas teisinis klimatas yra pasikeitęs nuo 2010 metų. Tad būtina atlikti naują poveikio vertinimą, atlikti kaštų ir naudos analizę. Tad tai yra pirma ir konkreti FD pozicija, kurią norėčiau išdėstyti. Manome, kad būtina atlikti poveikio vertinimą ir konsultaciją su visuomenė, ir tai vis dar galima padaryti, nėra per vėlu. Mes manome, kad tai yra numatyta, tai galima mm, atlikti galbūt ir e, parlamento ar tarybos užsakymu. Ir žinau, kad yra kol kas pateikta 18 techninių klausimų komisijai su sąryšė su FSD, tačiau, e, FD, tačiau kol kas tik į vieną tų klausimų buvo atsakyta. Dabar likvidumo schema. Komisija kalbėjo apie E, poveikį, didelį poveikį nacionaliniu mastu ir apie tai, kad trūktų finansinės paramos um, valstybių narių lygių ar institucijų, nacionalinių institucijų lygių. Tačiau mes laikomės pozicijos, kad likvidumas yra pagrindinis faktorius. Tačiau e, kalbant apie EDIS, reikia kalbėti ne tik apie likvidumą, tačiau ir apie mm, nuostolių pasidalyjimą. E, Ir tai yra svarbus klausimas, ar to reikės ateityje. Mums atrodo, kad kalbant apie kreditorių daromus pasirinkimus, manau, kad e, yra tam tikros galimybės užtikrinti, e, kad, pavyzdžiui, bankroto procedūros padėtų atgauti 100 E, procentų lėšų. Tai būtų ne tiek nuostolių pasidalinimas praktikoje, tai būtų tiesiog likvidumo procesas. Tačiau reikia kalbėti ne tik apie skolinimąsi, tačiau ir apie nuostolių pasidalymo režimą. Ir kalbant apie šį kontekstą, labai svarbu, kad nemokumo procedūros valstybėse narėse būtų labiau suderintos, harmonizuotos kad vykdant bankroto procedūras e, būtų užtikrinamas turto atgavimas ir tai būtų daroma sparčiau visose valstybėse narėse. Dar vienas svarbus aspektas. Edis, e, Edis pasiūlyme yra sumažintas paskatų lygis iki 0,8 procentų. Ir tai yra svarbus aspektas. Juk um, Edis, kalbant apie mokėjimo įsipareigojimus, um, į, į juos neatsižvelgia. Tačiau tai yra svarbus elementas mūsų nuomonė. Deja, Edis apie tai nekalba. Mano nuomonė tai yra ir tam tikras uh, konkurencijos iškraipimas, kalbant apie uh, kreditorių veiklą um, eurozonoje. Mes palaikome riziką pagrįstus įnašus, tačiau manome, kad reikėtų pirmų, o ne antrų lygių remtis. Na, o kalbant apie tą e, dvigubo įnašo požiūrį, mums atrodo, kad jis sudėtingai būtų įgyvendinamas praktikoje nacionaliniu lygiu, tačiau tai yra susiję ir su kitais sudėtingais klausimais. Ir pavyzdžiui, valstybių narių konstitucijos neleidžia, kad lėšos, kurios buvo surinktos kažkokiu kitu um, tikslu, būtų perkeltos į tą um, europinį lygį. Na ir keletas baigiamųjų pastabų dėl Edis pasiūlymų. Visų pirma, abejonių kelia teisinis pagrindas. Na ir e, įvairūs ekspertai taip pat skelbė savo nuomonės dėl teisinio pagrindo. Ir e, tikrai daug abejonių sklando šioje srityje. Man atrodo, kad reikėtų kiek įmanoma e, skaidresnio ir aiškesnio teisinio pagrindo. Be to, kalbant apie rizikos vertinimą, tai yra vienas pagrindinių elementų. Be to, Edis iškraipo konkurenciją Na ir kalbant apie mokėjimo įsipareigojimus, ES gali rinktis tarp 0,8 ar 0,5 procentų, ar netgi tarp 0,0 procento, pažiūrėjau, kaip kad Junktinės karalystės atveju yra planuojama. Na ir eurozonos nariai turi laikytis 0,8 procentų ribos. Na, nu, kalbant apie alternatyves priemonės, Norėčiau priminti, kad parlamentas e, e, jau į kitus, pavyzdžiui, DGSD pasiūlymus buvo įtraukęs tas alternatyves priemonės ir ten buvo numatyta galimybė pasinaudoti jomis ir indėlių garantijų atveju. Ir ateityje būtų galima finansuoti e, šias priemonės tomis lėšomis, kurios viršytų E, surinktus 0,8 procento. Na ir kaip jau minėjau, ta ribinė vertė skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga, galima surinkti ir 0,5 ar 0,0 procento. Na ir man atrodo, kad e, baigiant e, labai svarbu pasakyti štai ką. Kaip edis funkcionuotų toje galutinėje stabiliojoje fazėje. E, E, eurozonos schema yra pagrista tarpusavio skolinimusi, be abejo, užtikrinant, kad būtų tinkamas teisinis pagrindas parengtas. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie DGSD pasiūlymą 19 straipsnio 5 dalį, ten yra kalbama apie ES masto schemą. Tad man atrodo, kad komisija turėtų kalbėti ne tik apie eurozonos e, e, schemą, tačiau apie visos ES schemą. Ir jeigu paaiškėtų, kad tarpusavio skolinimasis nėra veiksmingas ir pakankamas, tada būtų galima kalbėti apie rizikos mažinimo priemonės ir jų veiksmingą įgyvendinimą. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį Guntram Wolf, Briugel direktoriai. Ačiū, ponė pirmininkė, man tikrai malonu būti čia ir kalbėti apie ilgalaikę e, EDIS sistemos struktūrą, nors Tas e, e, ilga data yra 2024, bet mums reikia aptarti daugybę susijusių aspektų. Mąstant apie tą perspektyvą, noriu bendrai pakalbėti apie indėlių draudimą, kodėl tai yra svarbu ir kodėl mums reikia Europos indėlių draudimo sistemos. Visų pirma, kokį vaidmenį vaidina indėlių draudimas. Reikia nepamiršti, kad indėlių draudimas iš esmės yra galimybė išlaikyti pasitikėjimą bankais ir tų bankų finansiniu stabilumu. Žinoma, bankams, patiems bankams tenka pirminė atsakomybė už to pasitikėjimo išlaikymą, tačiau kai kuriuose situacijose jie to pasitikėjimo negali ištikrinti, todėl būtinas indėlių draudimas. Mums reikia Europo, europinės indėlių draudimo sistemos. Egzistuoja trys argumentai už Europos sistemos sukūrimą. Visų pirma, e, dydžio aspektas. E, draudimo sistema funkcionuoja geriau, tuo atveju daugiau vienetų yra apdrausta. Tai tiesiog yra skaičių aritmetika. Jeigu tik tai keli e, bankai siūlo draudimą ir vienas iš tų bankų patenka į sudėtingą situaciją, kai panaudojamos lėšos iš draudimo fondo, jas reikia tą fondą papildyti, tai atsiliepia visiems bankams. Būtent todėl reikia Europos draudimo sistemos, indėlių draudimo sistemos. Kitas svarbus argumentas tai nuseklumas, nuseklumo aspektas. Nemanau, kad įmanoma išlaikyti sistemą, kurioje bankų priežiūra centralizuota būtų, kurią, kurią užsimtų Europos centrinis bankas, o tuo tarpu e, indėlių draudimas būtų decentralizuotas, nes tai reikštų, kad vykstant e, centralizuotai priežiūrai, nacionaliniai prižiūrėtai turėtų iškilus problemai įsikišti ir užtikrinti lėšas dėl, dėl draudimo padaryto Frankfurte, tai sunku įsivaizduoti. Ir trečias veiksnys bankų e, ir valstybių e, ryšio nutraukimas, atsėjimas bankų sąjungos tikslas atsijėti, nutraukti bankų priklausomybę nuo valstybių, nutraukti tą ryšį ir todėl e, e bank, indėlių draudimą turi pasirūpinti valstybės. Todėl nacionalinės indėlių e, draudimo sistemos, jeigu jos tos temos nebus, tai tos e, atsietumo nutraukimas nebūtų pasiektas. Toliau krizės valdymas. E, Kaip žinote, e, yra numatyta, kad nemokumo atveju negalima skirti lėšų finansinių institucijų gelbėjimui, jeigu šalis yra nemoki, o indėlių draudimas ir leidžia išspręsti, išbristi iš krizės tuo atveju, net jeigu tai nebūtų lengva užduotis. Norėčiau pakalbėti ir apie E, valstybės obligacijų turėtojų poziciją ir tų obligacijų vaidmenį bankuose, nes tai yra sudėtingas klausimas. Kaip žinote, kad valstybės įsiskolinimas dažnai atsispindi banko balanso lapose, to, to, to, tos šalies, kur, kurios susiskolinimą jie turi. Jeigu nesumažinsime tos pozicijos rizikos, valstybės įsiskolinimo rizikos, be E, europinės indėlių draudimo sistemos. Gali atsitikti, kad draudimo įmoniai teks e, spręsti problemas susijusias su, fiskalinėm, su problem, fiskalinėmis problemomis be, be jokio atsvaros mechanizmo. Taigi, valstybės įsiskolinimo problemas tektų spręsti kitoms, kitiems sektoriams. Uh, Todėl Europos indėlių draudimo sistema e, užtikrintų, kad valstybės įsiskolinimo rizika būtų sumažinta. Ar mums reikia visiško draudimo sistemos ar perdraudimo sistemos? Manau, aišku, kad perdraudimo sistema tik iš dalies at, užtikrina bankų ir valstybių nar, ir, ir valstybės atsėjimą, tačiau tai neužtikrinant, tai netlieka visos užduoties. Manau, kad būtų prasminga pradėti kurti abi sistemą nuo perdraudimo. Dėl paprastos priežasties valstybių narių sistemos šiuo metu yra labai skirtingos. E, reikia nepamiršti, kad egzistuoja skirtingos indėlių e, apsaugos sistemos taip pat yra labai susiskaldžiusi indėlių draudimo sistema, todėl perdraudimo e, e, scenarius būtų gera pradžia. Kadangi mano laikas beveik baigėsi, norėčiau dar pasidalinti kai kuriais esminiais pastebėjimais dėl e, gelbėjimo privačio, bankų gelbėjimo privačiomis lėšomis. Ir kalbant apie Europos draud, indėlių draudimo sistemą, ir, ir bandė mus sakyti, kad mums nereikia e, to, tos sistemos problemo atveju. Tai tuo, tuo atveju galima sakyti ir nacionalinių draud, indėlių garantijų sistemų. Tačiau tų sistemų tikslas yra užtikrinti pasitikėjimą. Ne kiekvienas indėlininkas e, yra susipažinęs su banko balanso informacija ir, ir pavyzdžiui, nežino, kad yra tam tikras kad tam tikra indėlininkų gradacija ir kas pirmas atgauna savo indėlį. Taigi tai yra papildomas rizikos veiksnys. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie tai, kaip svarbu užtikrinti tinkamą teisinį ir politinį pagrindą. Jau išklausėme pas, komentarų dėl 114 straipsnio. Jeigu bus sukurta Europos indėlių draudimo sistema, ji turėtų būti grindžiama labai tvirtu politiniu ir teisiniu pagrindu, nes jei tas pagrindas bus silpnas, pasitikėjimo jis neužtikrins. Reikia kažko solidaus, nes kitaip arba išlieka nacionalinė sistema, tačiau tai būtų tik pus, tik, tik toks uh, ne iki galo pabaigtas produktas. Taip pat manau, kad poveikio vertinimas yra labai svarbus. Taigi, bendrais požiūrės, aš pasisakyčiau už tikrai būtų vertinga kurti Europos indėlių draudimo sistemą, tačiau tik tuo atveju, jei tai būtų tinkamai padaryta ir jeigu tai būtų jeigu ji būtų paremta tinkamu teisiniu pagrindu ir sukurta taip, kad ji didintų pasitikėjimą ir jeigu valstybių įsiskolinimo rizikos klausimas taip pat būtų išspręstas. Daniel Gross, director. Toliau Daniel Gross, CEPS vadovas, prašau. Ačiū didelė garbė dalyvauti šiame uh, klausime ir uh, pasisakyti kartu su prelegentų grupe, kur, kur galbūt yra tam tikras disbalansas, bent jau e, valstybė atsavama požiūrė. Na, iš klausiau tai, kas jau buvo pasakyta dėl intolio draudimo, visi žinome, kokia yra problema. Uh, kad e, iš tiesų, kai ištinka e, didesnė krizė, paprastai nacionalinės e, vyriausybės nežino, ką daryti, būtent tuomet, kai joms reikia mesti visus pajėgumus, kad stabilizuotų savo pačių bankų sistemą. Ir aš E, norėčiau e, pasakyti taip, taip mums reikia kažko, tai, bet taip pat norėčiau pasakyti, pasakyti kad perdraudimo požiūris yra pakankamas ne tik tai ir perinamojo laikotarpiu, bet ir e, E, stabilaus režimo etape ir perdavimo principas požiūris atitinka subsidarumo principą, nes iš tiesų praktiškai kokios problemos kyra su indėlių draudimu. Tai dažniausiai būna arba labai maži bankai, ar, arba tai būna stambesni bankai ir labiau sisteminės problemos. Ir manau, kad būtų geriau, kad e, kai tai yra smulkus bankai, kurių galbūt daugiau yra, bet sumos mažesnės yra, kad e, tai būtų sprendžiama nacionaliojo lygmenių, kad būtų skirtingos e, indėlių draudimo sistemos, kurios egzistuoja. E, kartais atskiriuose šalise daugiau negu viena sistema yra ir jų aprieptis skiriasi, daugelis jų veikia puikiai. Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad kai kyla antro tipo problema, tai yra kai kyla sisteminė problema nacionaliniu lygmeniu, kad e, e, jeigu taip atsitinka, kad būtų mechanizmas, kuris užtikrintų, kad nacionalinės indėlių e, draudimo sistemos liktų mokios ir galėtų išmokėti išmokas. Ir tai, būtent tai turime galvoje, kalbant apie perdraudimą. Tai yra perdraud, perdraudikas ES lygmenių įsikiša tik tai tuomet, kai problema yra labai didelė tokiu atveju, kai nacionalinė sistema nepavėjo to padaryti. Ir aš būtent todėl taip vertinčiau perdraudimo požiūrį ir tą bendrą mintį kad turi būti perdraudimo e, e, galimybė e, didelių krizių valstybės narėse atveju Iš tiesų, tokiu būdu būtų sprendžiamos problemos eurozonoje ir e, ir visoje Europos Sąjungoje, kad e, jeigu tai yra eiliniai cikliniai dalykai, valstybės narės pačios tvarkosi, tačiau kai sukretimai yra pernelik dideli, arba pavyzdžiui e, valstybė yra atkirsta nuo finansinių rinkų, būtent tuomet reikia finansinės paramos ir aš manau, kad tai galima padaryti per e, perdraudimo požiūrį. Ir tokiu atveju nereikia labai e, stambių struktūrų. Kalbu apie Europos perdraudiką, nes e, jo pagrindinė funkcija būtų vykdyti tam tikrą prasme kokybės kontrolę jau turimų nacionalinių draudimo institucijų. Čia labai panašiai kaip ir su, per, su perdraudimu komercinė prasme. Iš tiesų, detaliai perdraudikai nesi, nesigilina, kaip e, dirba e, draudikai, nuo kokių rizikų draudžia, bet vertina e, verslo modelį ir nustato, kada e, draudikai e, turi užsitikrinti perdraudimą. Ir e, iš tiesų perdraudikas ir žiūrėtų, kiek stabilios turimos sistemos valstybėje ir kiek pati vyriausybė, pati valstybė gali veikti, kaip tas institutas, į kurį kreipiamės kraštutiniu atveju. Ir kalbant e, apie e, nacionalinius e, teisės aktus dėl bankroto pavyzdžių ir taip, ir taip toliau, E, tai turės įtakos to atveju, jeigu bankrotas ištiks stambų banką. Tai tik tai todėl aš manyčiau, kad indėlių draudimas e, labai skiriasi nuo restruktūrizavimo, rekapitalizavimo, nes iš tiesų teoriškai, jeigu rekapitalizuojamas bankas, restruktūrizuojamas, tai yra investicija. Ir idealiu atveju tai turėtų duoti uh, e, gražą. Ir, ir uh, toks e, būtų Europos stabaudiko e, uždavinys e, tada. Tačiau, kai kalbame apie indėlių draudimą, tikslas yra minimizuoti nuostolius. Reikia sistemos, kur užtikrintų, kad nacionaliniu lygmeniu viskas būtų kontroliuojama ir kad prireikus, jeigu tai yra labai didelis sukrėtimas šaliai, tada būtų galima įsikišti. Taip, kai tarkim sudarai draudimo sutartį ir draudimo bendrovė įsikiša tik tai stambiu atveju ir iš tiesų europinių lygmenių būtų galima sukurti tokią sistemą, uh, E, kuri užtikrintų sisteminį stabilumą, apie tai kalbėjo e, Interas ir iš tiesų per atimiausius porą metų mes e, turėtumėm pagalvoti apie tai, kad pernelyg didelė rizika sukoncentruoto banko balansuose. Dauguma mūsų sutarė, kad tai viena iš kliučių yra siekant atskirti bankus nuo valstybės, nuo vyriausybės. E, taigi apibendrinamas galėčiau pasakyti, kad perdraudimas ir galėtų būti e, tas sprendimas tas stabilaus režimo etape. Dėkui. Dabar norėčiau steigti žodį Elke Kionik, bendros patvarkymo valdybos pirmininkiai. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, gerbiami ekon komiteto nariai. Džiaugiuosi, kad mane pakvietėte dalyvauti šiandieną. Tai, kaip Edis veiks savo galtinėje fazėje, yra labai svarbus klausimas Ir aš nusprendžiau, kad e, galbūt čia reikėtų praleisti diskusijas apie rizikos sumažinimą. Be abejo, kalbėdamas su bendros pertvarkymo valdybos nariais, suprantu, kad e, labai svarbus yra rizikos e, mažinimas, tačiau galbūt šiandieną ties to klausimų nesustosiu. Pradėsiu nuo šiek tiek tokių pozityvesnių aspektų. Jau dabar daugumoje valstybių narių yra perkelta e, indėlių garantijų direktyva į nacionalinius teisės aktus ir tai yra padaryta 12 mėnesių e, po numatyto termino. Na, vėluojama, taip jau yra, nieko nepadarysi, tačiau džiugu, kad yra jau tam tikras pagrindas sukurtas tolesniems žingsniams. Visi žinome, koks yra komisijos pasiūlymas, tad tikrai nesileisiu į detalės. O dabar norėčiau mm, šiek tiek platesnį kontekstą pristatyti. Ir galbūt šiek tiek ir nepritarsiu prieš mane e, pasisakiusiam prelegentui. Kalbant apie e, indėlių garantijų direktyvą, ir ilgai laikotarpį, tai yra šiek tiek platesnis kontekstas. Taip, ES jau turi tikrai gana veiksmingą pertvarkymo schemą ar sistemą, tačiau tai yra tik vienas trikampio kampas. Kalbant apie pertvarkymo sistemą, tai nėra susijęs su tam tikrų prisikėlimu ir ne, be abejo greičiausiai nebus sulaukta kažkokio tai didelio pelno iš tų investicijų, tačiau kalbant apie tą pertvarkymo režimą, tai yra susijęs su nemokumu režimo, bankroto režimų, taikomų didesniems bankams, kurie turi kritiškai svarbų vaidmenį ir galimai galėtų padaryti didelį poveikį visai sistemai. Na ir be abejo, reikia tinkamų e, priemonių ir mažesniems bankams. Ir kalbant apie Europos indėlių garantijų sistemą, tai yra tam tikras pasitikėjimo e, instrumentas, tam tikras pagrindas ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus elementas, nes be pertvarkymo sistemos reikia ir tinkamos garantijų sistemos, kad tie bankai taip pat turėtų e, tinkamą e, pagrindą funkcionavimui. Na, o kalbant apie bankroto ar nemokumo procedūrą, ji taip pat yra svarbi. Jeigu ji nėra veiksminga, tada neveiks ir kiti mano minėti elementai. E, Tad jeigu norite e, tokios stabilios fazės pasiekti, visų pirma reikia tų trijų trikampio kampų paisyti. Na ir kalbant apie edis sukūrimą ar dizainą, labai svarbu užtikrinti, kad tie bankai, kurie netitinka sąlygų susijusių su pertvarkymu, pavyzdžiui, tam tikrai mažesni bankai, kad jie galėtų pasinaudoti bankroto procedūrą ir tokiu atveju indėlių garantijų schemos suteiktų tam tikrą testinumą indėlininkams. Tad man labai svarbu, kad e, čia būtų žiūrima į direktyvos 11 straipsnį 6 dalį ir ten minimas alternatyvesias priemonės. Na ir jeigu viskas bus tinkamai perkelta į nacionalinis e, teisės aktus, tada būtų galima užtikrinti tą tokį paslaugų testinumą, o ne vien tik e, tas finansinės paslaugas, mokėjimo paslaugas. Na ir žinau, kad man skirtos vos penkias minutės, tad pereisiu prie kito savo e, pristatymo punkto. Reikėtų visų pirma įvertinti, kas konkrečiai turėtų ką daryti. Na ir komisijos pasiūlymą kalbame apie tai, kad SRB, tai yra bendra pertvarkymo valdyba, turėtų administruoti e, indėlių draudimo fondą. Tai būtų įmanoma, galima ir kažkokią tai jungtinį valdymą numatyti. Tačiau be abejo, pirmiausia, reikia kalbėti apie tą perdraudimą. Tai yra labai svarbus elementas. Na ir perdraudikas visada um, tokiu mm, aktyviai veikia, jis ne vien tik e, išmokas moka, e, kai yra pateikiami, m, mm, pateikiamo, pateikiami prašymai, jis atlieka ir kitus svarbius procesus. Panašu, na, kad jau šiek tiek nutolau nuo šios dienos temos, tačiau man atrodo, kad tikrai daug naudos duotų. E, šių e, dviejų ramščių sujungimas, visų pirma, e, tinkamas pertvarkymas e, ir to reikia tiek ir mažesniems, tiek ir didesniems institucijoms ar bankams. Ir taip pat dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Tai yra susiję ir su pertvarkymo aspektais. Kalbant apie nacionalinės indėlių garantijų schemas, Svarbu, kad jos ir toliau funkcionuotų, juk tai yra numatyta ir nacionaliniuose teisės aktuose. Be to labai svarbu, kad sistemos būtų finansuojamos, nes pasitikėjimo e, galima sulaukti tik tada, kai e, sistemas yra tinkamai finansuojamos, o ne tik kažkokios tai potencialo turinčios e, mintis yra įgyvendinamos. Ačiū labai, Elkei Kionik, dėkoju ir kitiems pasisakiusiesiems. Tikrai labai įdomus pristatymai. Buvo kalbėta apie alternatyviųjų priemonių svarbą. O dabar e, pereisime prie pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Ester, prašau. Ačiū. Norėčiau pakomentuoti paskutinę mintį nacionalinių garantijų, indėlių garantijų sistemų svarbą, jų e, praktinį e, funkcionavimą. Noriu, kalbėdami apie tai, kryptis į poną Kupai, nes jis klausė, kodėl reikia peržiūrėti nacionalinės sistemas ir, ir kaip atsižvelgiant į tai vertinti dabartinę padėtį. Mes akcentuojame, kad šis teisės aktas turės būti perkeltas į nacionalinės teisės sistemas. O kokia dabar yra nacionalinių indėlių garantijų sistema? Kokios yra tos sistemos? Galbūt, na, galėtumėte, galima įvertinti kokią, kelias šalių grupės, ne kiekvieną šalį atskirai. Ponui Vulf Turiu klausimą, e, pratesimą pono Bregel minti dėl bankų sąjungos. Aš manau, kad komitete apie tai bus daug kalbama, jūs apie tai rašėte. Kaip jūs vertinate pasiūlymą dėl Europos indėlių garantijų, e, indėlių draudimo sistemos ir tos sistemos veikimą 19 es valstybių 28? Ponui Gros turiu klausimą. Gal galėtumėte palydinti, pakomentuoti savo pastabas dėl perdraudimo etapo su pono Kuperio pastabomis dėl bendrų, bendrų paskolų. Pone Kionik, paprastai, kai jūs esate čia, Apie kitus dalykus negalėjau atsispirti pagundai tai pakomentuoti. Gal galėtumėte pakomentuoti, kodėl ir kaip būtų svarbu išlaikyti e, 8 procentų e, reikalavimą dėl gelbėjimo iškilus problemai privačiamis bankų lėšomis. Taip pat visiems turiu klausimą dėl veikim, dėl veikimo savo nuožiūrą nuostatos. Ar reikia numatyti erdvės? Jūs sakėte, kad, kad geriau mažiau erdvės palikti veikimui savo nuožiūrą nei yra dabar. Ir kaip jūs tai vertinate? Kaip manote, ko, kaip toli turėtume nueiti siekdami didesnio bendrų nuostatų šiose diskusijose. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė tuo baišiau ir noriu padėkoti visiems kalbėtojams už jų pasisakymus. Elisa Ferreira, Sandy frakcija. Ačiū visiems kalbėtojams. Pradėsiu nuo pono Kupei. po ponios Delangė užduoto klausimo taip pat norėčiau paklausti, kai vertinate skirtingas sistemas, kurios veikia, kaip atrodo jos, jų skaidrumo aspektu, ar jūs sakytumėte, kad yra vienodos galimybės visiem, visiem, visoms tinkamai veikti, ar, ar yra skirtumų. Pone Vulf, noriu padėkoti už tai, kad priminėte apie tuos svarbius aspektus, kurie buvo svarbus mūsų darbo atvarkė, kai ėmėmės kurti bankų sąjungą, tai tai svarbu. Žinau, kad šiandien kad taip, šiandien kalbame apie valstybės įsiskolinimo klausimą, bet, kažin, ar tai vienintelis rizikos šaltinis, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip apskaičiuoti tre, trečio ligmens kapitalo reikalavimus. Uh, Taip pat noriu padėkoti ir Daniel Gros už tai, kad atėjo pas iš renginį ir noriu paklausti štai ko. Jūs įnešėte naują elementai darbo atvarkė. Kai kalbame apie mažus bankus ir didelius bankus, kai bankai skaldomi į šias grupės, uh, Jūs darote prielaidą, kad maži bankai neįneš savo indėlio į bendrą pertvarkymo fondą ir remsis nacionalinę e, pertvarkymo sistemą. Bet jeigu galio, visiems galioja ta pati priežiūros sistema, jeigu jie taip pat įneša indėlį į bendrą priežiūros, į bendrą pertvarkymo fondą, Ir, tai, tai, ir jeigu užtikrinami indėliai iki 100 tūkstančių eurų visiems, tai viskas turėtų būti vienodai visiems Europoje. Uh, visoje bankų sąjungoje. Ir poniai Elke König, turiu klausimą. Kai kalbate apie padėtį Europoje, dėl DFDSI. E, mums svarbu, kad sistema būtų atspari, gebėtų atlaikyti krizės. Ir ar ši pamatinė vizija dar nepamiršta, ar ji dar yra mūsų darbo atvarkėje. Ponas Andeliuks, ačiū pirmininkė, noriu taip pat padėkoti visiems kalbėtojams. Jei teisingai supratau, Pone Gro, ponas Gros savo pasisakymo pradžioje kalbėjo, kad Edis galėtume sukurti visiškai beveik nesikiždami į nacionalinės kompetencijas. O ponas Vulfi, teisingai supratau, jūs berots kalbėjote apie tai, kad valstybės narės vis dar svarsto, kokią nacionalinę ir fiskalinę politiką, ekonominę ir fiskalinę politiką rinktis, kur, kuri ir toliau daro įtaką bankų balansui balansų situacijai. Taigi noriu paklausti, ko, kokia Europos indėlių garantijų sistema būtų naudinga šiuo požiūriu ir kokią riziką, galima riziką jį galėtų sukelti. Ir dar vienas susijęs, nors šiek tiek kitoks klausimas, yra didžiulių skirtumų valstybių narių mokumą reglamentuojančiose įstatymuose, kaip e, edi sistema turėtų atrodyti šiuo atžvilgiu. Ir poniai Kionik klausimas. Norėčiau pratesti tai, ką sakė ponė Ferėra. Uh, kad mums reikia e, pagalvoti apie sprendimą mažų banko atveju. Daug kalbama apie įnašus, turi, kuriuos turėti, turėtų mokėti bankai, negi ECB apie tai kalba savo ataskaitoje ir nuomonėje dėl EDIS pasiūlymo. Paprastai suformulavus klausimas būtų štai koks. Ar maži bankai privalės mokėti daugiau, įnešti daugiau, nes jie, dėl jų veiklos kyla didesnė rizika, kad žmonės pradės masiškai atsiminėti savo indėlius. Ačiū, ponė Silviguliarai. Ačiū Roberto, padėkoti visiems, kurie pasisakė, tai labai naudinga. Užduota daug klausimų, aš noriu e, pabrėžti du dalykus. Visų pirma, noriu paklausti visų nuomonės apie eurozonos ir neurozonos bankų santykio poveikį, nes manau, kad tai 28 valstybių narių sąjungoje yra labai svarbu, reikia užtikrinti lygias sąlygas visiems. Ka, taip pat noriu už, paklausti, ką, ką turite omeny, kalbate, ponia Gudramai, apie tvirtą, solidų teisinį pagrindą. Ar jūs manote, kad tas siūlymas yra nerimtas? Ar, ar jūs sutiksite su manimi, kad, mes, kad šis pasiūlymas pateiktas remiantis sutartimis? Ar tas rimtas teisinis pagrindas e, jūsų nuomonė reikalingas tam, kad Junktinė karalystė išliktų bendrijoje, nepastrauktų iš jos? Ačiū, Dimitrijos papadimulis. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti kalbėtojams. Palauksiu, kol užsidėsite ausines. Mm, turiu pasakyti, kad man daro įspūdį tai, kokią įvairovę nuomonių išsakė specialistai. Ir tai įvairovė atspindi parlamente egzistuojančias nuomonės. Ir tikrai mane tai tikina, kad mums reikia toliau tęsti darbą, kuriant trečiąjį ramsti bankų sąjungos. Ir noriu žodį klausimą, kaip manote, kada tai, apie ką jūs kalbėjote, galėtų pradėti veikti? Ar galime savo leisti atidėlioti tos sistemos sukūrimą dar metų metais? Ir taip pat turiu klausimą ponui Kupėjai Kokia jūsų nuomonė apie komisijos pasiūlymą? Teigiama ar neigiama? Manau, kad kiti trys kalbėtojai gana teigiamai jį vertino. Ar jūs už ar prieš? Ir taip pat turiu klausimą visiems kitiems. Jeigu e, norėčiau, kad Norėčiau, kad pakomentuotumėte, ką komisijos pasiūlyme jūs norėtumėte pakeisti, ka, ka, kas jūs nuomonė ten turėtų būti pakeista. Ačiū, Filip Lamberts. Labą dieną. Noriu užduoti klausimą Guntramui ir Danieliui. Vienas iš būdų sumažinti bankų ir valstybės E, priklausomybę ir sumažinti riziką, būtų diversifikuoti e, valstybės obligacijų portfelį. Tai yra, pavyzdžiui, leidžiame Italijai, pasakome, kad Italijos, bank, Italijos bankas, kad jie neturi turėti per nelik daug Italijos vyriausybės obligacijų, tačiau visi kiti emitentai Europoje, o jūs turite papasako, pap, nurodyti kokiu mastu e, siekti turėti tokį portfelį obligacijų, kuris būtų labai diversifikuotas. Ar, bet tai galėtų kelti tam tikrą riziką valstybėms. Ką Jūs apie tai manote? And, and, well, Klausimą taip pat skiriau ir poniai Kionik. Pirmasis kalbėtas, man, pirmajam kalbėtojui, man atrodo, nepatiko sistema, tai todėl ir ne, jį nesikreipiau. Marko Dzanė, jo nėra. Ponas Anemans. Leisčiau kalbėtėms patiems pasirinkti, kas norėtų atsisakyti. Visų pirma, apie kokį mastą kalbame. Iki šiol man tai nepaaiškėjo, buvo tik viena nuoroda. Ponas Gros minėjo 55 milijardus, o tai yra gana pasenęs skaičius. Belgijoje 2008 krizėje prireikė 20 milijardų. Todėl aš sakyčiau, kad nėra tikslios e, aktualios informacijos apie tai. Ar galite tą informaciją suteikti? Ir dar vienas dalykas, vienas iš kalbėtojų minėjo Galbūt kiti taip pat galėtų pakomentuoti. Teisinis kontekstas atrodo yra mm, pilkoji zona. Ir tik tai tikrai apima daug daugiau nei ES sutart, sutartis. Nėra įprasta ECB veikti to, to, tose pilkosiuose zonose, gelbstinti eurą. Ar, ar nereikėtų kažkokių tai koregavimų, tikslinimų, kad tie klausimai būtų tinkamai sprendžiami. Thank you. Now for the cash DI. Ačiū. Dabar procedūra prašau žodžio. Jeigu man sekė, praman. Ačiū pirmininkė. Turiu vieną konkretų klausimą Danieliui Galiu uh, suprasti uh, tą pačią idėją perdraudimo ir uh, privalumų subsidirumo požiūrių, uh, bet išvelgiant į problemas, įdomus jo atsakymas bus. Pirma problema tai, kad uh, neturime uh, eurozonos stabilumo stiprinimo priemonių, uh, nei kalbant apie perdraudimo uh, sistemą, nei apie fangą. Tai ar jūs galvojate, kad apimtis. Uh, perdraudimo sistemos būtų pakankamas už, užtikrinti pasitikėjimą. Ir kitas e, klausimas yra praktinis. Jeigu e, norime perdraudimo sistemos, e, tai reikia įmokų pagristų riziką, tai iš tiesų reikia apibriežti tų atskirų sistemų uh, E, bruožus. Na, jau ES turime nemažai patirties, tai kiek Jūs manote, realu būtų ES sukurti riziką e, pagristą e, įnašų sistemą, kalbant apie indėlių garantijas. Tad mano tokie du pastebėjimai būtų. O šiaip jūsų argumentai atrodo pagristi, kalbant apie vedrūdimą. Mano klausimas e, būtų dėl paskutinio etapo. Ir e, dėl e, tokios situacijos, kuri susidarytų, jeigu bendrijos fondas liktų tuščias, tai deleguotų aktu, po to reikėtų reglamentuoti, kaip būtų galima vėl papildyti fondą. Visgi. Uh, Kalbant apie pirmą fondo variantą, nėra jokių, jokių aiškių parametrų. Kaip Jūs įsivaizduojate, kad fondas būtų papildytas, ypač turint e, galvoje, kad e, į bėdą gali pakliūti ne vienas bankas, o kelių tipų bankai. Ir pasiekmė gali būti tokia, kad e, tik į, į dalį banko būtų galima kreiptis, prašant gelbėti privačiomis lėšomis. Kaip jūs įsivaizdavimą būtų tai galima išspręsti? Ačiū. Daugiau niekas žodžio nepaprašė, tai dabar paprašysime prelegento atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė. Dėl pono Langė ir e, Ferreros e, klausimų, tai e, iš tiesų, kalbant apie tai, kad skirtingose valstybėse narėse skirtingai veikia indėlių garantijų sistemos, skirtingai perkelta direktyva dėl indėlių garantijų sistemų, vis dėlto galėčiau pasakyti, kad nėra visiškai perkelta į nacionalinę teisę visose valstybėse narėse ši direktyva, tai iš tiesų to naujo. Na, reglamentavimo dar ne, tai buvo kritikuota, kad iš tiesų dabar yra rengiami nauji teisės aktai, kai jau patvirtinti dar neįgyventi valstybėse narėse įgyvenimas, reiškia, kad tai tampa įstatymu, kad iš tiesų viskas daroma struktūrizuoti. Bet turiu pasakyti, kad mes glaudžiai dirbame ir nuolat gauname naujausią informaciją apie mūsų narius, apie, apie visus indėlių draudikus Europos Sąjungoje. Nu, tai, uh, iš tiesų Dabar neturėčiau netgi pavyzdžių, kur galbūt indėlio draudikas norėtų pasinaudoti tarpinę perinamąją sistemą išmokėjimo procedūroms. Daug indėlių draudikų nori laikytis reikalavimą, gyventi alternatyves priemonės, prieš intervencinės priemonės ir dabar tokia situacija yra, kad jis ne, neturi finansavimo e, skirtingos sistemos labai skiriasi, nes yra sistemo, kurios e, pasiekia kur kas daugiau negu numatytas tikslas 0,8 e, procentų. Bankai E, turi pervesti 0,8 procentus ir nesupranta, kodėl reikėtų didesnę naštą prisimti ir šiek tiek e, galbūt tuo ir atsakysiu klausimą, koks yra poveikis bankams eurozonoje, ne eurozonoje. Tai iš, iš tiesų e, poveikis priklauso nuo to, kaip anksčiau sistema buvo finansuota. Tai skirtingas poveikis yra. Dabar indėlių draudimo sistemoms jau pereiti nuo 0,02,0,8 procento Ir aišku, kai kurių dėlių draudikų galiojimai labai platus yra ir e, iš tiesų negaliu dabar pateikti komitetui, e, kokia e, gyvenimo padėtis yra, bet galime tai su džiaugsmu padaryti. Dėl panios Gulė klausimo, dėl uh, tvirto teisinio pagrindo iš tiesų uh, 352 straipsnis galėtų būti tokiu pagrindu. Uh, Jūs minėjote tarp, tarp vyriausybinio susitarimą ir e, tai galėtų būti viena galimybių, bet e, kalbant apie 114 straipsnių turėtumėm labai rimtų abejonių. Kiek laiko prireiks tam gyventi, viskas priklausys nuo diskusijų ir e, par, parlamento tarybos, ką jūs darysite, tarkim, su rizikos mažinimu, ką nuspręsite dėl galutinio modelio, nes e, iš tiesų pradėti galima labai greitai, bet užtikrinti galutinį pasidalimą tam reikės daugiau laiko. Dėl pradinių komisijos pasiūlymų, kaip aš taverinčiau, galbūt ne visai supratau, tačiau Edis e, tai yra nesijama bankų sąjungos dalis. Uh, Tad e, Edis yra tam tikram e, e, etape, bet viskas priklauso nuo daugelio sąlygų. Reikia poveikio vertinimo, reikia diskusijų dėl rizikos mažinimo banko sektorėje ir dar kelių dalykų. Yra aiški tendencija linkti prie Europos sistemos, o ne eurozonos sistemos dėl to, ką sakė ponas Anemans, jūs minėjote uh, situaciją Belgijoje, čia sunku yra lyginti, mes kalbame apie pertvarkymo e, priemonės, o ne e, indėlių garantijų sistemos priemonės, kaip kad yra Belgijoje ir iš tiesų prioritetas yra kitokio tipo pertvarkymas ir mes turime kalbėti apie likvidumą, o ne apie nuostolius. Ir nėra skaičių dėl to, koks būtų galtinis rezultatas. Man regis, pernai rugsėjį turėjome uh, uh, skaičius uh, draudžiamų indėlių. Uh, Ir e, iš tiesų iki 15 rugsėjo niekas negalėjo prognozuoti, e, kiek yra 0,8 procento tikslo kažkuriai tai valstybei, eurozonai ar visai ES. Ir iš tiesų e, tik tais pernai rugsėjo gavom pirmosios skaičius ir galėjome apskaičiuoti, kaip auks tie indėliai iki 24-ųjų to galutinio etapo, kaip numatyta pasiūlyme. Dėl pono Zymans klausimo, tai labai svarbu. Na, turėtų būti aiškus finansavimas iš pat pradžių. Negalima įsipareigoti dėkti sistemą, kai nežinai, kiek ją reikia mokėti. Tad e, iš tiesų ne tik tai nuostelių finansavimas turi būti numatytas sistemos, bet ir prasinis finansavimas, kasdieninis finansavimas iki 24 metų turėtų būti dabar reglamentuojamas ir tai reikia daryti pirmojų lygmenių, kad tai būtų visiškai skaidru ir aišku visiems. Just on this answer, thank you, Mr. Kupai, but I, I... Ačiū ponui Kupai, bet galbūt nepakankamai aiškiai išdaviau klausimą. Jei kažką tai dar papildomai siūsite, tai ir dėkoju iš anksto, tai galbūt galėtume susitelkti į esamą situaciją. Nekalbant apie perkelimą, visada galiu paprašyti informacijos iš komisijos. Aš norėčiau uh, iš jūsų informacijos apie esamą padėtį. Uh, kaip veikia skirtingos egzistuojančios sistemos, uh, kiek jos yra skaidrios. Uh, ir e, kaip jas galima palyginti bankų sąjungos viduje. Kaip tik tai todėl uždaviau savo klausimą, atsiprašau, jeigu neaiškiai suformulau. Na, iš tiesų, su džiaugsmu pateiksiu Jums duomenų dėl sistemų, dėl to, kokios jos dabar yra. Aišku, visuomet galiu pateikti naujausią informaciją, e, kai, tarkim, nauji nariai gyvena direktyvą ar, tarkim, gyvena nacionalinį teisę pagrindą. Čia reikia atskirti privačią sistemą ir valstybinė sistema. Skirtingos sistemos yra, yra kur minimizuojama rizika, yra sistemų, kur skolos yra. Yra sistemos, kurios yra pasiekusios 2,5 procento tikslo lygmenys. Iš tiesų, tos sistemos labai skirtingos yra, labai sunku apibūdinti skirtumus. Ir tiesą, tiesą sakant, uh, atsiradus direktyvai dėl, mokesčių, dėl indėlių garantijų sistemų, susiderinimo atsiranda daugiau ir iš tiesų ateitie galime įsivaizduoti sistemą, kurio dalyvaus 28 valstybės narės ir ekonominės erdvės narės. Na, e, galėčiau tik tai pasakyti, kad tarp, tarp vyriausybinis susitarimas nėra e, tinkamas teisinės pagrindas, bet galbūt nesileiskime tas diskusijas. Ačiū. E, turiu tik tai galbūt E, tris minutės, o klausimų nemažai, pabandysiu juos sugrupuoti. Pirmiausia, klausimas buvo e, dėl tų, kas e, dalyvauja, kas ne. Manyčiau, bankų sąjungos logikos yra dvi - bendra rinka ir pinigų sąjungos logika. Iš tiesų, pinigų sąjunga ištiko krizė, bet iš tiesų sukūrus bankus e, sąjungą atsiranda iškraipimas e, visai likusiai ES dalį. Kitaip tariant, kad jeigu e, sukuria tik tai eurozonai indėlių draudimo sistema, tai turės įtakos ir ne eurozonos valstybėm narėm. Uh, E, taip jau yra ir su pinigų sąjunga, sukūrus e CB, tos valstybės, kurios nėra įsivedusios eurų, iš tiesų tu, turi skirtingą prieigą prie likvidumo, tai iš tiesų tas iškreipimas jau yra ir tai yra pinigų, politik, pinigų sąjungos pasiekmė. Antra, kiek mums reikia viską suderinti, reikia palikti tam tikros nacionalinės nuožiūros, kai kas, kažkas uždavė klausimą dėl e, bankroto e, teisės aktų ir taip toliau. Ir mano nuomonė čia gan aiški yra, jeigu norime visiškai atsijėti bankos nuo valstybės, e, reikia visiškos Europo, Europos indėlių garantijos sistemos, tačiau jos negalima turėti. Uh, jeigu nebus visiškai uh, suderinta tai, kaip veikia indėlių e, draudimas e, ir to būtų einama labai toliai. Jeigu būtų politinis vertinimas, kad reikia tam tikros nuožiūros nacionalinių lygmenių, pavyzdžiui, tarkim, jeigu reikia specialių nuostatų dėl indėlių, kaip perki būstą, kaip pavyzdžiui, jeigu tarkim, kad tai galėtų būti 500, jeigu kažkur tai yra 300, norėtųsi 500, jeigu yra tik tai viena sistema indėlių draudimo, tai iš, iš tiesų būtų gan sudėtinga suderinti. Kaip tik tai todėl palankiai vertinu perdraudimo modelį nes čia yra integruotas subsidarumo elementas ir žemesnių e, lygmenių galima numatyti tam tikrą e, šalių e, specifiką, bet tada nebus taip, kad bankai bus visiškai skirti nuo valstybės ir liks tam tikra specifinė bankų rizika. Bet čia jau nuseklumo klausimas, ar tai vienintelė rizika, aišku, yra kitų rizikų. Uh, Klausimas yra toks, kiek kita rizika priklauso nuo nacionalinės politikos. Taip, tai priklauso nuo nacionalinės politikos, bet visgi ar kas nors specialiai vykdo e, politiką, kad būtų galima pasinaudoti Europos indėlių draudimu. Manau, kad e, na, kraštutinis atvejis buvo pernykštė Graikijos krizė. Iš tiesų nie, niekas ne, neno, nenorėjo drausti Graikijos bankų indėlio. Tad e, iš tiesų, jeigu būtų bankrotų teisės aktai, kurie padidintų banko bankroto tikimybę, pernelik piknaudžiaujama e, tuo argumentu ir turbūt e, reikėtų šiek tiek švelniau vertinti E, šitą klausimą. Toliau valstybės skola bankų balansuose. Na, čia e, turim reikalus tam tikrų nenuseklumu. Jeigu, tarkim, bankų balansuose yra didelės sumos valstybės skolos, tarkime, bankas yra finansuojamas tik tai iš indėlio. Na, ir galbūt šiek tiek dar turi akcinių e, kapitalo. Ir, ir, e, tarkim, kai kalba eina apie valstybės e, skolą, jos draudimą, tai uh, E, iš tiesų būtų valstybės skola draudžiama per indėlių draudimą. Tai būtų e, problema tol, kol fiskalinė politika yra nacionalinė, taip daugiausiai yra ir todėl e, turime tą paskutinę galimybę valstybės skolos atveju gelbėti privačiomis e, lėšomis, tai labai nemalonu, labai lietai daroma. E, ir aišku, idealu būtų, jeigu taip niekada nebūtų, bet e, kol yra decentralizuota fiskalinė politika ir centralizuota uh, fiskalinė politika, tai ta problema išliks ir toliau. Klausimas užduotas mano Laberto dėl portfelio diversifikavimo. Iš tiesų reikėtų diversifikuoti valstybės skolą per visą bankų sistemą, visą eurozoną. Ir vienas įdomus klausimas čia būtų toks. Uh, jei bankas turi uh, valstybės obligacijų portfelį, reikėtų numatyti uh, paskatas bankams, uh, kad tas portfelis būtų obligacijų iš įvairių šalių. Iš tiesų rizika yra, bet vis dėlto kitaip traktuoti galima tokį portfelį dėl teisinio pagrindo. Aš nesu teisės ekspertas, Silvi, tačiau manyčiau, kad uh, Jeigu darai kažką tai ir neturi tvirto teisinio pagrindo, ištinka krizė, turi įti į teismą, tai iš, iš tiesų tuomet kyla didžiulės problemos, prarastas pasitikėjimas būna, reikia tvirto teisinio pagrindo ir iš tiesų daug kas sako, kad 1.14 e, straipsnis nėra pakankamas, bent jau e, eurozonais e, irgi reikėtų paklausti teisininkų, kaip papildyti fondą. Uh, jeigu vyksta didelis e, sukretimas, e, tai jis papildomas e, įmokomis iš indėlių. Taip iš esmės viskas veikia. Dėkui. Ačiū žodis Danieliu Grosui, prašau. Ačiū. Aš taip pat pabandysiu kažkaip tai sugrupuoti pateiktus klausimus. Visų pirma, dėl to, kokius pakeitimus Edis pasiūlyme palaikyčiau visų pirma. Perlaidimo fazė turėtų būti ne fazė, o tai turėtų būti nuolatinis elementas. Dabar dėl to klausimo susijusio su tarpusavio skolinimusi didelio poveikio atveju. Na, įsivaizduokite, jeigu sudega jūsų namas, jums reikia ne paskolos iš kaimyno, jums reikia e, geriau gauti e, išmoką iš draudimo įmonės ir atstatyti sudegusi pastatą. Juk įvykus tokiai nelaismiai kaip gaisrui, kaimynai nepradeda skolinti pinigų vieni kitiems. Tad tarpusavės skolinimas, mano nuomonė, nėra geriausias dalykas. Dabar dėl mažų bankų. Na, itin dažnai su tokiais bankais nesusidurėme, tačiau be abejo, tokie indėliai turi būti apsaugoti lygiai taip pat, e, kaip ir bet kokiuose kitose didesniuose bankuose esantis indėliai. Ir be abejo, reikia užtikrinti, kad e, tinkamai funkcionuotų nacionalinės sistemos, bet to, kaip jau girdėjome anksčiau, yra nemažų skirtumų nacionalinės, sistem, nacionalinės sistemose ir vykdomoje priežiūroje. Man atrodo, kad kalbant apie nacionalinės sistemas, jos e, daug geriau gali įvertinti situaciją, juk E, įsivaizduokime nedidelį banką Frankfurte ir su juo susijusią riziką turbūt geriausiai būtų galima įvertinti vietos lygiu. Tad man atrodo, tai reikėtų palikti nacionaliniai kompetencijai. Ir Be abejo, mažieji bankai taip pat turėtų būti apsaugoti kaip ir didieji bankai. Dabar dėl perdraudimo ir su tuo susijusio požiūrio bei jo keliamų problemų. Tiek ir kalbant apie fiskalinius aspektus ir riziką pagrystus įnašus. Na, kaip bebūtų, tos problemos egzistuoja ir nėra svarbu, ar yra tiesioginė europinė draudimo sistema, ar tas perdraudimo požiūris, kuris man pačiam labiau patinka, yra taikomas. Bet tai tikrai nesuprantu, kodėl tai turėtų kelti problemų, kalbant apie e, perdraudimą. Pavyzdžiui, kalbant apie riziką pagrįstus įnašus, Suprantu, jog e, praktikoje, kalbant apie kitas taikomas sistemas, neretai tokių įnašų skaičius yra gana nedidelis. Na ir didžiausias dėmesys yra skiriamas e, lėšų taupimui, tačiau be abejo, kalbant apie E, mažiausią bendrąjį vardiklį, tai reiškia, kad tai yra mažiausias rizika grįstas įnašas. Na ir kalbant apie perdraudimo požiūrį, be abejo, gali būti toks perdraudikas, kuris e, yra struktūruotas e, labiau pagal tą federalinę poziciją ir man atrodo, kad tokiu atveju būtų galima taikyti diferencijavimą atsižvelgiant į rizikos laipsnį. Aš tai vertinu kaip makroekonominė rizika. Ir kalbant apie perdraudimo požiūrį, aš čia matau tam tikrą sąryšį tarptų mm, įnašų ir taip pat nacionalinių mm, sistemų. Tai yra susijęs su makroekonominė sistema ir man atrodo, kad tai reikėtų sieti ir su perteklinio balanso procedūra. Tai padeda labiau vertinti rizikos dydį ir tą sisteminį poveikį nacionaliniu lygiu. Ir man atrodo, kad komisija turėtų ne vien tik būdas taikyti, tačiau ir reikėtų, kalbant apie tą riziką grįstą požiūrį, mm, reikėtų užtikrinti tą perduodimą europiniu lygiu ir užtikrinti, kad būtų suteikiamas reikalingos alternatyvos, o ne vien tik taikomos e, nuobaudos. Ir būtų e, toks e, laipsniškas atsakas taikomas. Na ir kalbant apie perdraudimą, man atrodo, kad šis požiūris turi du papildomus pri... privalumus. Man atrodo, kad jį būtų galima įgyvendinti daug sparčiau, ypač todėl, kad jis būtų pagrystas nacionaliniu e, kontekstu. Be abejo, Günteris kalbėjo apie tam tikrą diferencijavimą ir būtų galima tiesiog iš karto viską pradėti, nereikėtų tokio didelio suderinimo, harmonizavimo, e, taisyklių derinimo ypač kalbant apie bankroto um, teisę suderinimą. Na ir be abejo, pačius įstatymus, teisės aktus galima suderinti, tačiau procedūrų rezultatų nesuderinsite ir nesuharmonizuosite. Ir įsivaizduokime panašią situaciją, pavyzdžiui, vykstančią Italijoje. Uh, ir e, jos įgyvendinimą. Be abejo, ne vien tik nuo teisinės sistemas viskas priklauso, tačiau ir nuo įgyvendinimo. Na, kalbant apie eurozoną ir Europos Sąjungą pagrįstą požiūrį, Taip, tai du skirtingi požiūriai. Tačiau jeigu įsivaizduokime šalį, kuri nėra bankų sąjungos narė, ji be abejo turėtų būti suinteresuota užtikrinti perdavimo paslaugų teikimą, jeigu nutiktų taip, kad jos bankų sistema susidurtų su uh, tokiais sunkumais. Ir galbūt nereikėtų taip uh, griežtai atskirinėti eurozonos ar ES uh, e, požiūrio. Tiesiog svarbu yra taikyti tą perdavimo požiūrį. Dabar žodis Elkai Konė, prašau. Ačiū labai. Kaip ir ponas Delangė negalėjo atsispirti užduoti tam tikrų klausimų. Taip ir aš neatsispirsiu, kiek įmanoma trumpiau atsakyti į patiktus klausimus. Man MRL yra svarbiausia priemonė e, tame e, priemonių pakete, kalbant apie bendrą pertvarkymo valdybą, jos vykdomą veiklą. Labai svarbu užtikrinti, kad tie dideli bankai e, galėtų būti pertvarkomi, kad būtų taikomos tinkamos paskatos tam pertvarkymui. Ir man atrodo, kad tikrai nereikia keisti savo požiūrio. Aštuonių procentų riba, be abejo atsižvelgiant į kiekvieno banko e, padėtį, į didžiausius bankus, bankų sąjungoje. Uh, E, yra tinkamas pasirinkimas. Man atrodo, kad tai yra tikrai e, geras pradinis taškas. Ir mm, tai be abejo ir kiekybinė prasme pagrįstas sprendimas, tačiau kalbant apie kokybę, tai jau yra tikrai aspe, kiti aspektai. Na, o dabar kiti klausimai, kurie buvo užduoti. Buvo klausima, m, mm, kokių pokyčių labiausiai reikėtų EDI sistemoje. Na ir aš atidžiai klausiausi pono Grosės, jis kalbėjo apie perdraudimą, apie riziką pagristus įnašus. Man atrodo, kad taip, tai yra tikrai puikus pagrindas, puikiai pradžia, tačiau man atrodo, kad pirmiausia reikėtų indėlių garantijų schemos, tinkamos indėlių garantijų schemos, kuri e, apimtų ir alternatyves priemonės. Tai yra susiję ir su pono Ferreros antrų užduotų klausimų. Jis teiravosi, kokiu pamoku buvo išmokta, kalbant apie FDI. E. SI ir įgytą patirtį mm, indėlių mm, draudime. Na ir be abejo patirtis rodo, kad e, reikia pasinaudoti galimybę perkelti į, į kreditus į kitą instituciją, tai yra veiksmingiausias būdas. Ir reikia užtikrinti, kad prieiga būtų ne tik po septynių dienų, suteikta, tačiau kad iš karto tai būtų padaryta, kalbant apie klientų um, vykdomas finansinės paslaugas, man atrodo, tai yra labai svarbi priemonė. E, ar kalbėtume apie e, europinį mastą, ar apie pergaudimo, ar nacionalinę sistemą. Na ir taip pat buvo užduotas klausimas apie e, bankroto um, e, teisės su, su procedūrų suderinimą. Uh, harmonizavimą ES, man atrodo, tai taip pat yra susiję. Kalbant apie mažesniuosius bankus ir didesnius bankus, jų skirtumus, mano nuomonė daugumoje atveju didesnė institucija, didesnis bankas, turintis patikimą MRL, ir su numatyta tinkama gelbimo privačiamis lėšomis sistema. Na, tokiu atveju man atrodo, kad čia nereikėtų naudoti DGS, kalbant apie didelius praradimus. Na ir greičiausiai, jeigu taip nutiktų, e, tai būtų susiję su tam, tikra, tam tikru uh, vidaus rinkos stabilumu ir kalbant apie indėlių garantijų schemą, tai yra pirmoji gynybinė linija, kuri padeda užtikrinti, kad nebūtų sukurtos nevienodos konkurencijos sąlygos e, kuriomis galėtų pasinaudoti didesni bankai ir kad netrodytų, kad tai yra kažkokia tai saugesnė vieta indėliams laikyti. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kas turėtų daugiau mokėti. Man atrodo, kad e, visi turėtų mokėti vienodai. Na ir e, netgi tie, kurie niekada nepasinaudos bendra pertvarkymo e, sistema fondų, vis tiek turėtų mokėti, nes tai suteikia papildomo stabilumo sistemai. Na ir kodėl negalėtų visi bankai mokėti už indėlių garantijų e, sistemą? Man atrodo, kad tai taip pat sustiprintų šią sistemą, suteiktų jai daugiau stabilumo. Dabar kalbant apie valstybės skolos diversifikavimą. Na, turbūt visi žinote, E, kokios pozicijos aš laikausi ir tai yra susiję ir su rizikos vertinimo sritimi. Tad visų pirma pasisakyčiau už tą harmonizuotą požiūrį ir tam tikrų ribų nustatymą, tačiau ne, nesikšanti tai, kas į ką konkrečiai investuoja. Uh, Na, o kalbant apie mastą ir apie na, fondo papildymą lėšomis, jo panaudojimą, man atrodo, kad be abejo reikia aiškių taisyklių, kaip tą fondą papildyti, jeigu jis ištuštėja, nes priešingų atveju mm, jeigu nebus tokių taisyklių, bus sudėtinga tai užtikrinti. Na, o kalbant apie tą 1 procento ribą, atrodo, kad tai yra viršutinė riba, kalbant apie bendro pertvarkymo valdybą. Na, nu, kalbant apie indėlių garantijų schemas, 8,1 procento yra tikrai tinkamas e, pirminis žingsnis, tinkamas pagrindas tolesniam darbui. Na ir kalbant apie bendro pertvarkymo fondą, e, be abejo reikėtų kalbėti apie jo papildymą, jog nežinia, kaip situacija gali susiklostyti, yra ir tam tikrų ribų susijusių su perfinansavimu, tačiau e, manau, kad galima tam tikrus scenarius numatyti. Ačiū labai. Tikrai įdomi pirmoji sesija, o dabar siūlyčiau nedėlsti ir pereiti prie antrosios. Kalbėsime apie tai, kokiu žingsniu reikėtų imtis prieš tą galutinę fazę. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Bert van Rozebek iš CE. Žodis Jums prašau. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū už kvietimą ir galimybę kalbėtis šiandien skirtame klausime. E, jau daug pasakyta, bet dar daug ką galima pridurti. Visų pirma, noriu pasakyti, kad DIS sistema būtų naudinga. E, ano draudimo teorijos ir e, dėl didelių apdraustų indėlių skaičiaus galima, gali sumažėti rizika e, draudimo sistemai ir būti už, taip galima užtikrinti didesnį finansinį stabilumą. Tačiau, kad tai būtų, reikia tenkinti daugybę kitų iš ankstinių sąlygų. Aš išvardinau penkias norėčiau trumpai jas apžvelgti. Visų pirma, iš ankstinė sąlyga, kad ta vis sistema būtų e, naudinga. Visų pirma, užtikrinti sutarimą dėl to, koks yra tos sistemos tikslas ir, ir, kad, ir reikia užtikrinti, kad jie atitiktų tikslą. Indėlių garantijų sistemos negalėtų atlaikyti didelės sisteminės krizės arba rizikos. Uh, jos galėtų atlaikyti tik tai nedidelius institucijų sukel, didelės institucijų sukeltas krizės. Todėl e, institucijų sukeltas didelės krizės turėtų atremti e, nacionalinės indėlių garantijų sistemos. E, egzistuoja trys alternatyvios priemonės kurias pasitelkus galima būtų užtikrinti e, pigesnę ir atsparesnę indėlių draudimo sistemą ES. Tačiau tai reiktų iškelti skirtingas, e, skirtingus tikslus nacionalinėms sistemams, užtikrinti, kad jos tarpusavėje skolintusi, taip pat e, pasitelkti Europos stabilumo mechanizmą jo galimybės iškilus krizai. Ir čia noriu prisijungti prie ankstesnių kalbėtojų dėl poveikio vertinimo, komisija vertina tris alternatyvas ir būtų tikrai įdomu susipažinti su tą studiją ir vertinti tuos argumentus e, Edis naudai. Kitas mūsų tikslas, taip pat jau aptartas, bankai turi garantuoti valstybės obligacijas, kurias, kurios yra pas jos padėtos. Ir kaip taip pat Edis turi prisidėti prie pasitikėjimo eurozona didinimo valstybės bei na, e, tos draudimo garantijų, indėlių draudimo sistemos, kurios turi kurių pas, pasitikėjimas, kuriomis yra mažesnis, jo, jos generuotų mažiau lėšų bankams. Tačiau būtų gerai, kad bankai bent jau dalį tų likvidžių lėšų investuotų į obligacijas ypač tose šalise, kur tų lėšų mažiau. mažiau. Tačiau tai visiškai prieštarautų bankų sąjungos koncepcijai. Mes tokiu būdu tik didintume sąsajas tarp bankų ir valstybių, nes mes norime, kad bankai mm, garantuotų tas obligacijas savo privačiomis lėšomis. Yra bankų tarptautinių mastų, kurie tiesiog negali to užtikrinti. Galime galvoti apie tai, kaip eurozona tai galėtų užtikrinti savo ruoštų, tačiau kelias būtų ilgas. Reikia suderinti nemokumą reglamentuojančius įstatymus. Egzistuoja nemažų skirtumų tarp nacionalinių nemokumo įstatymų. Juose kalbama ir apie apie Taip pat reiktų aptarti, kokiu mastu ir kiek laiko nacionalinės indėlių garantijų sistemos naudotųsi EDI sistemos galimybėmis. Ir taip pat galėtų labai skirtingi tarifai tos pagalbos teikimo. Taip pat nacionalinės indėlių draudimo sistemos yra labai nevienodos. Kalbu apie draudimo e, galimybės, pavyzdžiui, jeigu perki namą, draudimas vienoks kitokį produktą kitoks. Tai taip pat yra e, konkurencijos iškraipimas Europos eurozonoje. Kai kurie bankai arba edis iš tikrųjų gina savo klientus labiau nei koks nors bankas kitoje valstybėje narėje. Viskas būtų gerai, jeigu visa tai būtų atspindėta. Jeigu tai atsispindėtų tose įnašuose, kuriuos turi mokėti bankai, aš sutinku su kai kuriais kalbėtojais, bet ar išmanote, kad, re, kad realistiška to tikėtis eurozonoje ir atsižvelgiant į, į, į, į rizikos įnašus, kuriuos bankai turi mokėti? Penktas aspektas, kur, kur, kur, kurį aptarė ponė Langė. E, eurozonos priežiūros kokybė neturėtų būti tok, nevienoda. E, ypač dėl to, kad Edis remia visus bankus. ACB stengiasi užtikrinti vienodą priežiūrą, ypač didžiųjų bankų, tačiau kaip su mažaisiais bankais, jie nėra dar tinkamai, tiesiogiai prižiūrimi. Ir aš sutinku ir su išsakyta mintimi, kad ypač ma mažieji bankai gali gauti daug naudos iš šedės sistemos. Todėl turime ir toliau pasiti, kaip pašalinti visas kliūtis ir mažiems bankams. Be šių penkių e, argumentų iš ankstinių sąlygų reikės išvelgti dar kai ką, kuriant edį sistemą. Visų pirma, perdraudimo modelis, kuris yra svarstomas, tai komisija apie jį kalbas. Edis yra draudimo sistema, todėl moralinė rizika, moralinės rizikos veiksnys visada išlieka. Ir šiame kontekste e, ypač valstybių vyriausybių ekonominiai ir fiskaliniai sprendimai yra aktualūs yra mažų eurozonos valstybių, kurių bankiniai sektoriai yra milžiniški dėl įvairiausių priežasčių, dėl mokestinių sumetimų. Ir tai nereiškia, kad e, rizika banko sektorio tokia šalyje yra didesnė. Tačiau, jei kas nors nefunkcionuoja, tai, tai galimi praradimai, kuriuos patirtų edis sistema, tokia atveju yra, yra tikrai didžiuliai. Taigi reikia aptarti nacionalinius politinius sprendimus, kurie yra labai nemenodi. Taigi yra argumentų už tai, kad finansinė atsakomybė už indėlių kompensavimą liktų nacionaliniu mastu. Manau, kad nacionalinės garantijų indėlių draudimo sistemos turėtų išlikti ir jų, e, joms taikomi kriterijai turėtų būti didesni negu nulis. Ir reikėtų pamastyti, kada Edis turėtų įstoti, įsijungti ir finansuoti dalį išteklių. Norėčiau dar kai ką pasakyti apie perdraudimo modelį. Čia labai svarbu, kad e, e, indėliai atitiktų riziką ir jie turėtų atspindėti valstybių narių fiskalinės ir politinės priemonės. Tačiau eksantė visą tai nuspėti labai sunku. Taip pat reikia nepamiršti ir tai, kad egzistuoja skirtingos apsaugos, skirtingo masto apsaugos sistemos, kalbu apie nacionalinės indėlių garantijų sistemas. Pirmininkas, prašyčiau jūs baiginėti, nes jūs, jūsų pasakymus, kad tas laikas baigėsi. Taigi šis scenarius e, materializuotųsi iškilus dideliai sisteminiai kriziai Taigi, užbaigdamas noriu pasakyti, kad nėra būtinamas, edi sistema net laikytų didelio, e, didelės krizės, galbūt mažas sisteminės krizės. Tačiau e, Edis gali sumažinti draudimo kaštus, tačiau, kad tai būtų, reikia tenktas mano minėtas papildomas penkias sąlygas. E, atsakomybę už indėlių kompensavimą reiktų palikti nacionaliniams sistemams ir nemanome, kad 14 e, straipsnio pagrindų galėtų būti iškraipama konkurencija. Ačiū. Dabar, na, išklausime tikrai kitokio požiūrio taško. Dabar Gerhard Hoffman, Vokietijos kooperatyvinių banko asociacijos atstovas. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Uh, Ačiū už kvietimą dalyvauti klausimą. Mano supratimu yra e, procedūrinių žingsnių ir daugiau asmeninių uh, prielaido. Prisijungsiu prie tų kolegų, kurie sakė, kad būtinas patikimas poveikio vertinimas, turint galvoje, kiek svarbi būtų eti sistema be poveikio vertinimo, ne, nebūtų galima pasakyti, ar edis iš tikrųjų būtų geriausias atsakymas, ar galbūt kiti variantai yra geresni. Kalbant apie likvidumo vertinimą, didelių sukretimo atveju, tarkim, raidės būtų geriausias e, sprendimas, e, tarkim, tarp valstybinės e, garantijos skolinimo priemonės, pavyzdžiui, jau paminėti buvo griežtom sąlygom ir refinansavimo pagrindų dėl poveikio vertinimo, turbūt reikėtų atkreipti dėmesį kai kurios dalykus, kurie turėtų ten patekti. Reikėtų įvertinti šitą e, režimą po to, kai visos valstybės narės jau bus e, tai įgyvendinusios. E, tai jau veiks kurį laiką, turėtumėm e, žinoti, kaip veikia indėlių garantijų sistemos. Antras poveikio vertinimo aspektas, e, tai iš tiesų reikėtų e, įvertinti e, visą sistemą ir gelbėjimą privačiom e, lėšom ir pertvarkymą ir pačios sistemos egzistavimą. Ir reikia išsiaiškinti, kiek reikia edės ir kokios pasiekmes galėtų būti arba ne, bet kokios kitos formos bendarbiavimo, nes e, girdėjom šiandien, kad yra alternatyvių aspektų, kuriuos veiksmus reikėtų įvertinti, ar reikėtų, pavyzdžiui, atsižvelgti į neatsakingo elgesio riziką, į bankų konkurenciją ne eurozonoje. Ir kalbant apie poveikį vertinimą, mums būtų labai aktuolus vienas dalykas, tai yra institucinio apsaugos sistemų vertinimas, jums tai labai svarbus. Patikimas poveikio vertinimas turi būti atliekamas įvykdžius viešas konsultacijas, tai dar nebuvo minėta. Toliau dėl labiau esminių klausimų neatsakingo elgesio rizikos problemos, nes iš, iš tiesų uh, apie tai reikia kalbėti, galvojant apie stambius bankus, nes yra tas didelis rizikingumas ir iš tiesų e, to negalima įvertinti e, taikant įnašus pagristus rizikom. Visiems e, patinka tokie įnašai, bet vis dėlto skirtumai per nelik didelio mūsų supratimu. Čia kalba eina ne tik tai apie dydį, kaip minėt anksčiau, tačiau apskritai riziką Europos banko sistemoje reikia iš esmės sumažinti ir tai tada tarpusavę pasidalinti, nes, tarkim, blogos paskolos yra kai kuriuose valstybėse narėse didelės rizikos rizikos koncentracija didelė, kalbant apie valstybės skolą. Toliau kokybės peržiūra visų bankų, ne tik tai reikšmingų institucijų, tai turėtų būti atlikta siekiant nustatyti rizikingumą atskirų institucijų ir nacionalinių bankų sistemų kaip visumos. Trečia, tai e, bankų atsiejimas nuo valstybės. Ir aš čia norėčiau pasakyti, kad iš tiesų rizika yra didelė, kalbant apie valstybių, vyriausybių komplikacijas. Ir, e, ir jeigu valstybė yra silpna, tai iš tiesų gali atsitikti taip, kad tai, e, tai paveiks edis, nes bankuose bus. Uh, E, valstybės obligacijos. Ir e, iš tiesų procedūras reikėtų suderinti, tai jau buvo minėta, tai čia neišsiplėsiu. Vis dėlto aišku, jeigu yra e, skirtumų, kalbant apie terminus, procedūras, kalbant apie apie, apie reikalavimus žlugus bankui, tai iš tiesų e, būtų labai nebepriešta situacija ir skirtingų bankų bankrotai būtų traktuojami skirtingai esant e, bendrai indėlių garantijų sistemai ir toliau alternatyvios priemonės, alternatyvios sistemos siekiant uh, indėlinkus e, ap, apsaugoti. E, iš tiesų, apie tai reikėtų labai gerai e, pagalvoti. Ir Edės pasiūlymas žalingas yra mūsų supratimu. Ir netgi labai kenkia instituciniam apsaugos sistemam. Ir kai kurie uh, kolegos, šis sakė palyginimus su JAV e, indėlių garantijų sistema ir aš galiu e, pas, pasakyti, pavyzdžiui, kad e, Vokietijos bankai nėra gavę mokesčių mokėtojų pinigų, nes mūsų sistema jau veikia labai gerai daugiau negu 20 metų. Yra, panašiai tokio amžiaus kaip ir JAV sistema. Ir e, tikrai čia galima viską palyginti su Vokietijos e, taupimo e, bankais. Mes manome, kad Bruselio teisės aktai neturėtų kenkti veikiančioms nacionaliniams indėlių garantijų sistemoms, nes jos padėjo užtikrinti finansinį stabilumą, apginti ir mokesčių mokėtoją, ir indėlininką. Ir iš tiesų e, padėjo klestėti e, ekonomikai e, ne vienus dešimtmečius. Iš tiesų reikia užtikrinti, kad bendra Europos indėlių draudimo sistema užtikrins daugiau saugumo. Uh, Ir nesitiks taip, kad būtų neteisingai pasidalyma rizika. Na, dabartiniam pasiūlymui turbūt e, nepritartų didžioji dauguma Europos piliečių. Iš tiesų būtų pernelyg rizikinga e, diegti edis, neatsižvelgiant į tai, kad e, E, dėl to labai būkštoje rinkėjai daugelį valstybių narių reikia skaidraus proceso ir noriu įvertinti taip pat ir alternatyvas. Dėkui. Now, Ačiū labai, dabar steiksime žodį poniai Belen Romana Garcija, ji yra nepriklausoma direktorė, atvyko iš Santanderio. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Aš e, pasirinksiu šiek tiek kitokią E, NATO, mes palaikome Europos komisijos pasiūlymą, visiškai pritarėme tam pasiūlymui, kalbant apie e, tokią bendrą pasidalymąją schemą, kuri būtų sukurta iki 24 metų. Ir man atrodo, kad visi suprantame, kodėl būtina e, tinkamai funkcionuojanti bankų sąjunga, nes tai yra tiesioginė sistema apsauganti nuo finansinio nestabilumo, taip pat mažinanti bankų priklausomybę nuo valstybės, e, sauganti nuo rinkos. E, fragmentacijos ir taip toliau. Tam, kad pasiektume realios e, bankų sąjungos funkcionavimo, svarbu įgyvendinti tris pagrindinius ramščius. Ir tai yra treči, čia, trečiasis e, ramstis, jau yra bendroji priežiūros sistema sukurta. Tai, mm, Taip pat yra ir bendroji pertvarkymo sistema, ji mažina bankų pertvarkymo kaštus. Na ir dar reikia to trečiojo ramščio, reikia rizikos e, pasidalymo mechanizmo. Na ir mums trūka to trečio ramščio, rizikos e, e, pasidalymo mechanizmo ir būtent juo turėtų tapti EDIS, Europos indėlių garantijų sistema. Man atrodo, kad kalbant apie pinigų sąjungą, E, ji turi visus reikalingus duomenis, kad būtų užtikrintas toks rizikos pasidalymas ir būtų sukurta indėlių garantijų sistema. E, kalbėjome šiandien apie paskatas, apie e, tam tikras grėsmės, finansinio stabilumo trūkumą. Ir man atrodo, kad komisijos toks laipsniškas požiūris yra teisingas požiūris, tuo neabejojame. Manome, kad tikrai yra logiška taip žingsnis po žingsnio žengti į priekį, e, tada pereiti prie bendro draudimo e, fazės. Tačiau be abejo, jeigu yra kažkokių tolesnių priemonių, kurios, pavyzdžiui, jums atrodytų priimtinos, tada jas reikėtų įgyvendinti e, kartu, nereikėtų per daug atidėti trečiojo ramščio sukūrimo ir įgyvendinimo, kaip kad buvo pirmųjų dviejų ramščio atveju. Na ir kalbant apie bankų sąjungą, taip, daug apie tai buvo diskutuota, yra tie du pirmieji ramšiai, kaip jau minėjau, e, tačiau trūksta homogeniškų vienodų bankroto teisės aktų. E, na ir pavyzdžiui, e, Junktinėse valstijose situacija yra šiek tiek kitokia. Na ir kokie žingsniai mūsų nuomonėje yra būtini? Aš manau, kad e, tų žingsnių yra trys. Pirmasis būtų toks Reikėtų skatinti finansinį stabilumą, tačiau tam reikia kad net, valstybės narės įgyvendintų e, indėlių garantijų e, direktyvą, Ir tai padėtų pasiekti, kad būtų sukurtos vienodos veikimo sąlygos, tačiau tai tikrai neturėtų tapti kliūtimi, e, kuriant edis e, ir skirtingoms Europos indėlių garantijų sistemos fazėms. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, nacionalinių schemų suderinimas nėra pakankama priemonė siekiant sukurti bendrą bankų rinką. Labai svarbus yra kreditinis patikimumas ir be abejo, kalbant apie indėlininkus. Jie niekada negalvos apie banko balansą, tačiau jiems svarbu yra tai, kur, pavyzdžiui, yra įsikūrusi pagrindinė banko būsnė. Kalbant apie tas moralinės grėsmės, man atrodo, kad reikia riziką e, pagrįstų išmokų ir, man atrodo, tai yra glaudžiai susiję su tinkamai funkcionuojančia EDI sistema. Taip pat reikėtų, kad viskas būtų kūriama ir administruojama e, remiantis E, centriniu metodu ir kad būtų vertinama individuali rizika. Tad labai svarbu to, vengti tos moralinės grėsmės, taip pat vengti rizikos e, susiskaldimo ir nuo finansinės krizės pradžios buvo imtasi reikalingų žingsnių. Uh, E, dabar bankai yra geriau pasirengę susidoroti su krizinėmis situacijomis. Ir taip pat e, vadinamasis bailin gelbėjimas privačiamis lėšomis yra be abejo pagydautina, naudotina priemonė. Tačiau e, trūkstant Trūkstant palaikymo priemonių, be abejo, nėra e, lengva tai užtikrinti ir gali nutikti taip, kad e, bus e, išlaikytas tas bankų priklausomumas nuo valstybės. Be abejo, yra ir kitų žingsnių, kuriuos būtų galima vertinti pozityviai. Apie tai kalbėjo ir kiti kolegos, jie kalbėjo apie bankroto teisės aktų suderinimą, taip pat apie um, neigiamų mm, paskolų mm, valdymą. Tačiau, kaip jau minėjau, trečiasis bankų sąjungos ramstis, tai Europos indėlių garantijų sistemos atkūrimas turėtų būti įvykdomas kiek įmanoma sparčiau. Dabar žodis ponui Erikui Nilsen, jis yra Unicredit vyriausiasis ekonomistas. Ačiū. Noriu pasakyti, kad atsakau už mokslinius tyrimus Unicredit ir labiau kalbu kaip ekonomistas nei kaip banko darbuotojas, bet pasidalinsiu savo išvalgomis šią temą. Aš irgi už Edis, tai yra trūkstama grandis, paskutinė trūkstama grandis bankų sąjungos kūrime jis svarbi dėl įvairiausių priežasčių. E, džiaugiuosi, kad buvo aptarti iškelti įvairiausi techniniai klausimai. Bet noriu pasakyti, kad svarbiausia ne siekti tobulumo, bet siekti geresnės situacijos nei ta, kurioje esame dabar. Todėl reikia suvokti, kurie pamatiniai dalykai svarbus, kad įvertintume, kur dabar esame. Visų pirma, uh, netitikimas tarp bendro požiūrio ir nacionalinio požiūrio. Galiu pasakyti, kad neįmanoma tikėtis uh, apmokestinimo, bet stovavimo negalime tikėtis visiškai suderintos Europos sistemos, tačiau negalime norėti, tikėtis ir priešingybės bendros priežiūros, bendros atsakingos institucijos, o e, e, kad, kad rizika būtų prisimama nacionaliniu mastu. Pavyzdžiui, X bankas gali būti Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, kurį prižiūri ECB. Ir kažkas įvyksta problema ir indėlininkui reikia gražinti e, jo indėlį. O kur kreiptis? Į Madridą, į, Frank į Lisaboną. O Frankfurtas sako, mes padarėme klaidą. Atsiprašome. Taigi negali būti atstovavimo ir priežiūros be dalymosi rizika. Tai vienas pamatinis dalykas bandant suderinti siekių kurti glaudesnę sąjungą, kurioje politinė priežiūra e, turi, turi e, stiprėti lygia greta su rizikos prisėmimu. Toliau banko balansas, atsak, įsipareigojimų lapas yra traktuojamas kitaip, jeigu koks nors, koks nors banko indėlių draudimai yra geresni nei kito banko. Ar tai atsiliepia e, į kainoms? ar tai sustoja palei sienas. Tai nėra bendra e, rinka, tai nėra bendra bankų sąjunga, taigi čia kai kurie dalykai taip pat nėra tinkamai įsėsti. Norėčiau dabar atsakyti klausimą, kurį išgirdau ir tai susijęs su dideliu svarbiu klausimu, tai yra dalymusi rizika ir rizikos mažinimu, kuris turėtų būti mūsų svarbiausias uždavinys. Visų pirma, noriu pasakyti, kad aš visiškai sutinku dėl to, kad reikia siekti tokios situacijos, kurioje e, sąsajos tarp bankų ir valstybės turi būti suardytos arba bent jau sumažintos. Reikia bendro pagrindo, kurio remiantis bankai būtų vienodai prižiūrimi. Tačiau to pasieksime ne siekdami išlaikyti nacionalinės. E, nacionalinius segmentus, kalbant ypač tą įsipareigojimų dalį. Man atrodo, kad kažkas iš kalbėtojų apie tai kalbėjo ir aš norėčiau paminėti rizikos e, valstybės įsiskolinimo rizikos institucionalizavimą. Aš dirbau TVF, TVF prieš pereidamas į savo dabartinę darbovietę, patiksiu keletą pavyzdžių. Nėra skirtumo tarp rizikos, kuris siejama su valstybės išduotų vekseliumi ir kitokios skolos. Tas pats su pensijomis, atlyginimais, viešaisiais pirkimais. Nėra nei vieno pavyzdžio, kai gali kažką tai padaryti su valstybės įsiskolinimu, tai yra vekselis valstybės išduotas, tas pats su pensijomis, tačiau negalima tų dalykų atskirti. Antra, negalite manyti, kad e, valstybės, skolos, kad valstybės skolą galime atskirti nuo privataus sektoriaus. Ar galite įsivaizduoti Italiją be visų jos įsiskolinimų, ar privatus bankas, manote, koks nors Italijos privatus bankas neturi nei, vieno, nei vienos valstybės obligacijos? Privatus sektorius E, namų ūkiai, kurie turi 60 procentų tų obligacijų, tikrai nukentėtų. Privatus sektorius iš karto nukentėtų. To negalima atskirti. Tai labai pavojingas pasiūlymas bandymas įsivaizduoti valstybės įsiskolinimą kaip kažkokį tai kitą, e, kitokį dalyką. Dar vienas dalykas. Uh, pastaraisiais metais, išskyrus Graikiją, Graikija tikrai yra išimtinis atvejais, problemų bankams kilo ne dėl valstybės įsiskolinimo 2008-2014 metų, cituoju TVF mokesčių mokėtojų lėšos Vokietijoje 12 procentų panaudota bankams gelbėti, Niderlandams 17 procentų. Šalise, tokiuose, kur, kur valstybės skola ypač didelė, pavyzdžiui, Italijoje tik pusę procento e, buvo panaudota. Ir prieš porą savaičių Europos komisija patvirtino dar 3 milijardus eurų garantijų e, kur, kur, kur, kuriuos kurias paremė Hamburgo ir Holšteino bankai. Taigi, kaip sakiau, ban, jeigu, ban, jeigu ma, ma, manote, kad galima tuos dalykus atskirti, tai pavojinga. Jeigu valstybės įsiskolinimas siemas su rizika, tai atsiranda ciklinė sistema. Ir deficitas kyla, deficitas auga, nes skola auga, pajamos krenta. Ir taip auga rizika ir, ir kažkada būsi priversas pradėti pardavinėti. Krizės laikotarpiu ne bankai Ispanija, Portugalija, Italija sukuria problemą pardavinėdami įsiskolinimus. Tai buvo pam, pagrindiniai didieji Europos bankai, kurie uh, turėjo trilijoną eurų indėlių arba e, vertybinių popierių ir kuriuos buvo bandoma atsimti ir būtent tai sukėlė krizę, tai prisidėjo prie krizės. Tai tikrai, kaip sakiau, labai pavojinga bandymai susijęti e, valstybės įsisko, atskirti valstybės įsiskolinimą ir bankus. Ačiū. Thank you very much. It's important. Ačiū. Aš tikrai pritariu tam vertinimui dėl e, rizikos priemonių. Visų pirma, ponas Bernt Liukė paprašė žodžių. Sorry, sorry, I was confused, and then first, of course, we need a round of the rapporteurs, and then the, the, the catch the eye. Sorry, sorry. So Esther de Lange. Yes, I'm, I'm also and looking, I would ask everybody to be yeah. a little bit concise, okay. because otherwise we will lose. Prašau visų kalbėti uh, uh, trumpai, visą laiką negalėsim naudotis vertėjų paslaugom, tęsime angliškai. Vienas klausimas dėl institucinio apsaugos sistemų. Klausimas ponui Hoffmanui. Atkreipiau dėmesį tai, ką sakėte apie tai, kaip gerai tos sistemos veikia pradinėme etape, siekiant išvengti problemų. Ir e, pastebėjau, kad kėlėte daug klausimų dėl to, kiek būtina sukurti edis, bet aš pabandysiu apsukti klausimą. Uh, sukūrė EDES, kaip mes galime užtikrinti, kad sistema, jeigu sistema gerai veikia, kad jinai ir toliau gerai veiktų, ar turėtumėt minčių dėl to. Šiek tiek apgrįžiau klausimą. Toliau. Klausimas Santander atstovui. Sakėte, kad rizikos mažinimo argumentais nereikėtų naudotis kaip pretekstu nepradėti darbo su EDES. Jeigu apibendrinčiau tai, kas buvo pasakyta šiandien, kai vertinami skirtingi EDES e, e, etapai ir sakoma, kad reikia skirtingų dalykų skirtingiams etapams ir jūs sakėte, kad rizikos mažinimas turėtų būti vykdomas kartu su rizikos pasidalimo. Ir jūs pritartumėt, kad kai kalbant apie atskirus etapus, perdraudimas, visiškas draudimas ir turiu, kad reikia skirtingų ligmenų rizikos rizikos mažymui ir kokie tie reikmenys galėtų būti. Ir galbūt paskutinis klausimas dėl to, ką sakė ponas Nilsenas dėl valstybės skolos. Tai tas klausimas bus esminis šiom diskusijom. Uh, po viso to, ką Jūs pasakėte, aš viską pasižymėjau, ar Jūs vis dėlto teiktumėt, ar, ar sutiktumėt su to, kas buvo anksčiau pasakyta, kad e, dabar yra e, bankų, e, kurie dabar pernelyg patiria didelę riziką dėl valstybės klaus, ar pritartumėt tam, kad Ar galbūt reikėtų numatyti maksimalų rizikos procentą, na, kalbant apie jūsų pačių valstybės skolą, atsižiūrėkit, tai ką sakėte. Seferera, ačiū, kalbėsiu trumpai. Dėl to, ką sakė du pirmieji prelegentai, labai gerai žinome tos argumentus, Ar jūs patogiai jaučiatės, keldami tos klausimus, kai jau turime pirmosius duramčios bankų sąjungos? Ar tuos ar tie, argument, ar tie a, argumentai neturėjo būti išsakyti prieš pradedant projektą, nes dabar šiek tiek keista yra, kad a, jau dabar a, numatėme Europinio ligmens priežiūrą, numatytos bendros sąlygos, tai rizikos mažinimo priemonė ir vėlgi Europinių lygmenių turime bendrą pertvarkymą. Ar nesijaučiat keistai, kad e, dabar jau viskam įsibėgėjus, jūs ateinate ir sakote viskam galas? Mano e, klausimus jau palėtė pranešėjas. Tad neišsiplėsiu, norėčiau tik tai pasakyti, kad e, labai pritariu tam, ką sakė ponas Hoffmanas, kad reikia išsamaus poveikio vertinimo ir taip pat, kad reikia viešų diskusijų. Siliguliar. Ačiū. Atsiprašau, kad šiek tiek išbėgusi buvau, bet e, trumpai, ką Jūs galvojate apie ECB nuomonę ir uh, ką galvojate apie tai, kad ECB savo nuomonėje paminėjo stabilumo stiprinimo priemonę? Panas Papadimulis. Ačiū pirmininkė. Koks jūsų požiūris į trijų ramščių procesą? Visos būtinos sąlygos e, yra, jūs esate e, prieš trečio ramščio sukūrimą. Tik tai prieš trečio ramščio sukūrimą? Ar jūs uh, Iš tiesų esate išsisakę prieš e, ankstesnius etapus bankų sąjungos kūrimo. Ponas Anemans, ačiū pirmininkė, neturiu ypatingo klausimo, norėčiau tik tai padėkoti visiems kalbėjusim. Ačiū komiteto pirmininkui. Turbūt tai jau būdinga yra ES, kad pradedame tai kalbėti apie paskutinį etapą, stabilaus režimo etapą. Ir toliau lėkėme į priekį, negalvodami apie kelionės tikslą. dėl nuostolių pasidalymo. Tam reikia solidarumo. Manome, kad solidarumas turėtų būti uh, grindžiamas e, nacionalinės tapatybės pripažinimu. Uh, iš tiesų, ne nacionaliniai skirtumai yra problema, o bandymas jų atsikratinis. Manyčiau, kad mums reikia išlaikyti solidarumo sistemą. Ponas Lūkė. Ačiū pirmininkė. Pastebėjau, kad du pirmieji prelegentai nori poveikio vertinimo, viešų konsultacijų, o paskutiniai kalbėjusiai e, yra užėdės ir, ir to nenori. Buvo pateikta argumentų ir e, iš tiesų buvo. Minėta, kas teigiama EGES, tai kad yra subendrinama rizika, buvo e, minėtas uh, ir neigiamas aspektas, tai yra ne, neatsakingo elgesio rizika, tai labiau būdinga draudimo sistemos. Jeigu pagalvotume tai, kas pozityvu, iš tiesų, jeigu e, nėra koreliacijos tarp rizikos ir didelių skai, e, skaičių, tai iš tiesų teigiamas edės poveikis būtų kur kas silpnesnis, negu kad čia diskusijos išsakyta. Kai tuo tarpu neatsargaus elgesio rizika kur kas didesnė, nes, pavyzdžiui, Santander atstovas sakė, kad e, galima e, taikyti e, įnašus nustatomus pagal riziką Mes galime tai nustatyti, bet tada bankai priima sprendimus ir jau tada iš paskos seka nesargaus elgesio rizika. Ir mano klausimas paskutiniam kalbėjusiam e, būtų toks, ar iš tiesų nereikėtų pirmą poveikio vertinimo dėl to, e, koks poveikis labiau tikėtinas. Ar jūsų išvada būtų tokia pati kaip ir uh, pirmų e, dviejų e, kalbėtojų, kad iš tiesų reikia viešų konsultacijų prieš priimant sprendimą dėl EDES. Ačiū labai, dėkoju mūsų prelegentams, norėčiau pakalbėti apie tą EDES perspektyvą ir visada kalbame apie finansinį stabilumą. Man atrodo, taip tai yra vienas pagrindinių tikslų. Kalbant apie rengiamą nuomonės projektą, tačiau reikia nepamiršti ir to, kad E, svarbiausias tikslas yra bankų sąjungos e, užbaigimas. Na ir kalbant apie sąskaitos atsidarimą, pavyzdžiui, Italijoje ar Ispanijoje, e, nėra svarbu, kokiame regione yra įsikūręs bankas, tačiau mūsų piliečiams yra susidaręs toks įspūdis, kad nėra svarbu, kad kur yra įsikūręs bankas, jeigu norima atsidaryti sąskaitą. Na ir norėčiau paklausti, kaip konkrečiai Edis pasiūlymas tokiu atveju veiks. Dėkoju. Ačiū. Sako Prevonžberis. Noriu padėkoti už pasisakymus, kur taip pat. Manau, kad reiktų surenkti, manau, dar vienus klausimus, išklausyti kitų nuomonių, kurios šiandien nebuvo išsakytos bet norėčiau užduoti e, kalbėtėms klausimą, priminti tai, apie ką kalbėjo Vol Wolframas pirmame e, raunde. Rizika susijusi su integruota bendra priežiūra bei garantuotais indėliais, jeigu atsakomybė už tai paliekama valstybių narių rankose. Ir kaip su e, rizika, su kuria susidurs indėlininkai ir, ir kontrolė išslysta iš jų rankų. Man ma atrodo, kad e, tai susijęs su suverenumo klausimu ir manau, kad iš tikrųjų dar nėra pasirengimo įvertinti visas pasakmes. Jūs kalbėjote apie poveikio vertinimą. E, nežinau, ar buvo minėtas e, bankų pertvarkymo fondas ar, ar kita priemonė, bet Ar, kai, ar manote, kad povei, parengus poveikio vertinimo studiją ir, ir pra, pra, pradėjus stabdyti, vėlinti ėdis e, kūrimo sistemą, mes ne per daug čia rizikuotume? Taip pat norėčiau kalbėtojų paklausti, ar jų nuomonė Europos bankų sąjunga, kokia ji yra kuriama šiandien, gali funkcionuoti. Nes viską pasiž, pažvelgus šiek tiek iš, iš, iš šono, matysime, kad, kad viskas vyksta tipišku europietišku metodu. Žengėme du žingsnius priekin, bet dabar jau bandome žengti žingsnį atgal. Ir kiekvieną kartą, kai taip darome, e, susilpiname tuos du žingsnius, kuriuos jau padarėme. Taigi, atsižvelgiant į tai, ar jūs manote, kad daugia šalė priežiūra, daugia lypė priežiūra yra pažanga? Ar manote, kad e, pertvarkymo fondai kūrimas taip pat yra pa pažanga? Ar jūs manote, kad sus, jau čia susidurėme su rizika, kurios ES negali prisimti? Nes manau, kad rizika iškiltų dviems jau sukurtiems Europos bankų sąjungos ramsčiams, jeigu nesukurtume trečiojo. Very... Na, ir suteiksiu žodį paskutiniam mūsų nariui, ponas Ajas, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu tris tiesioginius klausimus. Pirmasis jų yra toks gana politinio pabudžio klausimas. Na, kalbant apie 9, 10, 11 e, klėstėjusią krizę, buvo kalbėta apie tai, kad nereikėtų bankų sąjungoje indėlių garantijų schemos ir norėčiau geriau suprasti, kam tai atrodė bloga mintis, nes man atrodo, kad kalbant apie krizę ir jos įveikimą, labai svarbu užtikrinti tą trečiąjį bankų sąjungos ramsti jo funkcionavimą. Man atrodo, kad tai yra pamatinis politinis klausimas, kurį turime savo užduoti. Taip pat e, norėčiau užduoti klausimą pirmiesiams dviems prelegentams. Kalbant apie perdraudimą, bendrąjį draudimą ir pilną draudimą, e, kokios konkrečios fazės turime omenyje, kokie laikotarpiai. E, tačiau aš nežinau, ar esminis klausimas turėtų būti susijęs su tomis fazėmis ir laikotarpiais, ar galbūt su pačiu principu. Galbūt apskritai reikėtų kalbėti, ar reikia tokios sistemos europinio, europiniu mastu. Taip panašiai užduoti klausimą ponui Rosberg. Buvo kalbama apie bankų priežiūros kokybę, tai yra svarbiausias bankų sąjungos trečiasis ramstis. Ir Buvo kalbėta apie tai, kad kai kurie priežiūros aspektai tiesiog neliečia mažesnių bankų. Tad ar jūs turite omenyje, kad reikėtų geresnės bankų priežiūros sistemos, labiau apriepinčios bankų priežiūros sistemos, kurioje aktyviau dalyvautų Europos centrinis bankas? Ir jeigu tai nutiktų, ar keistusi jūsų nuomonė ir pozicija tais klausimais, kuriuos išdėstėte? Ačiū. Ponas Rosebek, prašau. Ačiū už pateiktus klausimus ir paskutinį klausimą norėčiau susijęti su antruoju pono Ferreros užduotu klausimu. Aš tikrai neprieštarauju Edis, tačiau aš tik noriu pasakyti, kad jeigu jau tai ketiname daryti, tai reikia daryti pilna koja ir daryti tai teisingai. Na ir tie kriterijai, kuriuos išvardijau. Na taip, be abejo, Kalbant apie bankų sąjungą ir antrąjį jos ramstį, tokie pat kriterijai buvo ir jam numatyti. Tai visada yra daroma, tačiau jeigu pažvelgtume į gelbėjimą privačiomis lėšomis, buvo primti reikalingi sprendimai ir man atrodo, kad, na, pagrįsto ir vėl užduoti tos klausimus, nes kalbant apie RD, ar apėdės, visa tai yra susiję su tais pačiais dalykais, su e, rizikos draudimu. Ir kalbant apie tą netinkamo elgesio riziką, be abejo, visada egzistuoja. Na ir man netiek svarbu, ar liks nacionalinė sistema, ar bus sukurta EDIS sistema. Svarbiausia, kad viskas būtų daroma tinkamai, tad aš tikrai neprieštarauju EDIS e, e principui. Ir kalbant apie mažosius bankus ir ECB priežiūrą, man atrodo, kad būtų naudinga e, tokiu atveju turėti edis, kad nereikėtų tiesiog nes ACB e, priežiūros, galbūt nacionalinė priežiūra galėtų būti užtikrinama. Taip pat buvo pateikta ir kitų klausimų. Buvo teirautasi dėl Edis ir dėl jo funkcionavimo bei didesnio pasikeimo lygio e, tarp e, kreditorių visoje eurozonoje. Tai be abejo, tai būtų puikus dalykas, tai reikštų, jog buvo pasiektas sėkmės, tačiau tai taip pat sukeltų ir tam tikrų problemų, nes tai reikštų, kad bankai nepriklausantis eurozonai susidurtų su tokiu konkurenciniu e, nepranašumu. Ir tai, tarsi tai reikštų, kad e, eurozonoje didesnis apsaugos lygis užtikrinamas. Na ir šitai visą tai yra susijęs su 114 straipsniu. Na ir mūsų teisės ekspertai e, prie išvados, kad 114 straipsnio nuostatą sudėtinga įgyvendinti. Dar trumpai dėl backstop principo ir ECB. Na, kol kas, kalbant apie DGS direktyvą, ten nėra to backstop arba finansinio stabilumo priemonės ir ten sakoma, kad valstybės narės nėra atsakingos už patiriamus kaštus, tačiau tai be abejo yra teoriniai dalykai, sunku pasakyti, kaip viskas atrodys realiai praktikoje, tačiau Tai yra susijęs su tuo pirmoju klausimu, kurį minėjau. DGS arba indėlių garantijų sistemos nėra skirtos kovoti su sisteminėmis krizėmis ir tai be abejo yra susijęs su finansinio stabilumo priemonių e, principu. Ir kalbant apie DGS indėlių garantijų sistemas, ar tai būtų. Mm, Kad jis lygių visą tai būtų galima įgyvendinti. Ačiū.